Okay, colleagues, we have a quite a... Kolegos, mūsų laukia labai ilgas ir užimtas e, popiečio posėdis. Pirmiausia, komisijos narys Kalas pristatys e, vidutinės trukmės peržiūrą, o paskui dar keturi TNT koordinatoriai ateis čia pasikeisti nuomonėmis. Todėl aš vėlgi turėsiu labai griežtai kontroliuoti laiką Nemanykit, kad aš čia prieš vieną ar kitą jūsų esu nusiteikęs, bet tokia jau tvarka. Taigi dabar nevešvaistydamas laiko, pradėsiu nuo komisijos nario Kalas. Malonu jūs čia matyti, prašom žodis jums. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, aš labai džiaugiuosi galėdamas pristatyti vidutinės e, vidurio e, peržiūrą kuris leidžia vertinti visus daugiamečius e, projektus finansuojamus pagal TNT biudžetą. TNT koordinatoriai jau šiame peržiūroje dalyvauja labai aktyviai ir jie padės įgyvendinti jos rezultatus. Vidutinės trukmės laikotarpio peržiūra leis geriau vertinti, kur pasiekėme gyvendinami TNT ir e, kokie gali būti mūsų ateities prioritetai. Aš trumpai pristatysiu šių projektų būklę. Kaip jau jūs turbūt supratote iš koordinatorių, mes susidurime su šiek tiek dviprasmiška padėtimi. Viena vertus, valstybės narės stengiasi daryti viską, ką gali, kad įgyvendintų transeuropinius transporto tinklus, nepaisant ekonominių ir finansinių sunkumų, kurie joms iškyla. Kai kurie projektai e, vėluoja dėl to, kad trūksta lėšų. Įgyvendinimas vyksta labai lietai. Nauji stambus projektai įgyvendinami gana sunkiai, nes e, reikalauja didelių investicijų jie. Tačiau matome, kad iki šiol labai daug ko nepadaro nacionaliniai skyriai. Iš dalies mes visi suprantame, kad gerai funkcionuoti transporto infrastruktūra yra būtina tam, kad išlaikytume ES konkurencingumą pasaulyje. Dideli projektai, tokie kaip uh, E, greitojo traukinio e, linija e, nuo Madrido iki Barcelonos arba Dresdeno traukinimų projektai nėra pakankamai gerai vendi. Trūksta investicijų tokiose šalise kaip Italija, Niderlandai, Austrija ir Danija. Dar didesni sunkumai iškyla Vokietijoje ir kitose šalise, kurios trukdo sukurti visiškai saveikius tinklus kas leistų sukurti realiai funkcionuojančią vidaus rinką transportui. Be to mes nuolat kalbam apie e, nuolatinės investicijas ir ilgalaikės pasagas. 2007 metais baigėsi e, tam tikrų e, pasienio ruožų sekcijų užbaigimas, pavyzdžiui, tarp Liežo ir Acheno arba geležinkelio tinklas tarp Strasbūro ir Kėlio. E, tiltas tarp Trasbūro ir Kėlio buvo pastatytas. Ta, tos projekto dalys jau užbaigtos. Prisiminkime taip pat Figeros ruožą tarp Ispanijos ir Prancūzijos. Tai irgi yra e, parsienio e, ruožas. Tačiau iškyla nemažai sunkumų e, tose pačiose projektuose dėl e, transporto rūšių saveikumo. nuo 2007 iki 2013 metų turėjo būti įgyvendinta 92 projektai. Tai yra du trečdaliai TNT e, projekto šio laiko tarpiu. 5,3 milijardai iš bendrų 8,013 milijardų. Bendras viso šio projekto daugiametis e, biudžetas siekia 32 milijardus, dar daugiau negu tai. 14 projektų bus baigta šiemet, dar 38 projektai tęsiasi ir jų trukmė e, pasieks net 2013-uosius. Įgyvendinimas e, yra labai detaliai nagrinėjamas ir vidaus ir išorės ekspertų ir analizė leido parengti ataskaitą, kuri dabar yra jūsų rankose. Ši ataskaita akivaizdžiai rodo, kad TNT biudžetas yra labai griežtai kontroliuojamas, tuo pačiu metu daug paramos reikia suteikti vystamiems projektams yra labai daug projektų, todėl iš dalies jie galėjo tik iš, nepilnai būti pabaigti ir e, išsitęs jie iki 2013 metų. 40 iš 92 projektų dabar dar tęsiasi, nors turėjo jau baigtis ir iš dalies jie išsitęsė iki kitos finansų perspektyvos, iki 13, 14 ar net 16 metų. Žinoma, tai nėra geras ten biudžeto valdymas, todėl aš siūlau pasiekti pusiausviros ir leisti projektams dar tęstis porą metų papildomai. Bet tokiu būdu reikia sumažinti visas išlaidas e, vėliau negu 2015 metais. Tai turi vykti labai griežtomis sąlygomis, kurios yra politinės, techninės ir finansinės. Jeigu toks sprendimas būtų priimtas, dar 29 projektai galėtų būti baigti ir tik 6 procentai biudžeto būtų nepanaudoti. Be to, biudžetas, kuris bus sumažintas E, per artimiausius mėnesius, e, tiksliau sutaupytos lėšos iš to biudžeto, galės būti panaudotos kitiems projektams. 300 milijonų eurų galės būti iš naujo panaudoti projektams, kurie bus pradėti 11-12 metais ir galbūt kitiems projektams, kurie e, bus automatiškai pratesti, perprogramuoti iki 2013 metų. Ten tai biudžeto perprogramavimas bus jums pristatytas ir jūs kaip visada turėsite uh, visą reikalingą informaciją. Kaip žinote, aš labai daug dėmesio skiriu skaidrumui ir atskaitomybei. Šioje ataskaitoje jums yra labai aiškiai pasakyta, kaip tai daroma. Peržiūra nebuvo lengvas darbas. E, negausus TNT biudžetas bus naudojamas kuo efektyviau. Vadinasi, mes neblokuosime jokių projektų dėl, e, dėl jokių projektų biudžetų, kurie nebus pabaigti. Pinigai negali būti užšaldyti ne, neribotam laikui. Nustatytosios sąlygos turi užtikrinti, kad visi projektai būtų deramai finansuojami. Lygiai taip pat tos sąlygos leis tam tikrais atvejais e, apriboti biudžetą ir perpaskirti e, sutaupytus pinigus kitiems. Iš 80 milijardų E, eurų skirtų visiems projektams, tik 30 milijardų yra panaudoti, tai yra mažiau negu pusė. Tai yra turbūt problematiškiausias rytis ES, o dabargi žinome, kiek dar biudžetinių problemų iškyla. E, į tai turės būti atsižvelgiama peržiūrint biudžeto peržiūrą ir planuojant ateities biudžetą. Baigdamas aš norėčiau Jums pristatyti TNT politikos kūrimo ateitį. Kaip žinote, gegužės mėnesį šiais metais buvo paskelbtas konsultacinis dokumentas, kuris e, Saragosos konferencijoje buvo išviešintas. Maždaug 250 e, e, kartų valstybės narės, vairiausi regionai, asociacijos ir kitos interesuotos pusės prisidėjo prie šio dokumento rengimo. Norėčiau Jums dar kartą pristatyti šio konsultavimosi proceso rezultatus ir apibriežti metodiką, kuri bus taikoma ateityje, rengiant e, tent peržiūras. E, šie tarpiniai žingsniai bus žengiami jau šiais metais, nes tai yra būtina, o 2011 metų pavasarį įvyks e, rimta peržiūra. Iš dabartinės peržiūros aš jau akivaizdžiai matau, kad atsiranda tam tikri centriniai tinklai ir ten investicijos duoda pozityvių šaltinių, mažiname mm, transporto kliūčių skaičių e, Europoje. Ir dabar atsiradęs centrinis tinklas yra pagrystas koordinatorių sistema ir e, stengiamės, kad e, tas um, brandolys tinklo uh, pradėtų veikti įvertinus deramai situaciją. Aš pats esu pasirengęs su jumis labai glaudžiai bendradarbiauti. Uh, ir mielai jums pristatysiu mūsų veiksmus dar iki šių metų pabaigos. Dėkoju komisijos nariui. Dar turiu suskaičiuoti matematiškai, kiek mums e, būtų galima kalbėti, kiek laiko. Koordinatoriai trys minutės. Ponas Grošas dabar trys minutės, prašom. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, ačiū už atliktą darbą. Nepaprastai įdomus jūsų pateiktas dokumentas, jūsų pateikta informacija su kai kuriais patikslinimais, manyčiau, tikrai orientuoti į ateitį. Pradėsiu nuo svarbaus aspekto. Š... Klausimą, kurį pažįstame ir nagrinėjame jau ilgus metus. Būtent pirmasis ir antrasis prioritetai. Tačiau arba nėra jiems pažangos, arba nėra pinigų. Taigi e, sunku remiantis esamais kriterijais išsaugoti priori prioritetus, ieškoti naujų bei siekti, kad būtų visi svarbus projektai Europoje užbaigti. Manau, jūsų pasirinktas veiklos metodas daug realistiškesnis, reikia mažiau prioritetų, reikia koncentruoti išteklius finansinius. Aišku, galima pratesti terminus. E, nepaprastai džiaugiuosi, tačiau, kad dviejų metų pratesimas projekto vykdymui susijęs su papildomomis nuostatomis. Pirmiausia, kad reikia, jog projektas jau būtų vykdyma, vykdomas, negalima pratesti termino dar nepradėtam projektui, kurio vykdymas gali dar labiau užsitęsti. Tai reiškia, kad bus išvengta pinigų, ne, nepanaudotų pinigų užšaldimo sąskaitose. Maničiau, kad ateitie turėtume apsiriboti tarp valstybiniais projektais, sustiprinti e, juos ir nukreipti lėšas į jau ilgus metus egzistuojančius trūkumus, bei ieškoti galimybių bendradarbiauti su kitais departamentais, turiu omenyje mm, regionus ir aplinkos apsaugą. Tikrai atėjo laikas parlamente komitetams ir pačiai komisijai ieškoti nuseklesnio būdo projektams įgyvendinti. Tai pasitarnaus ne tik finansavimui, prisiminkime, kad čia panaudojami ir sangaldos fondai, EPP frakcija labai atidžiai išstudijuos jūsų pateiktą dokumentą. Nebijokite, kad sulauksite pakankamai palankaus atsako. Ir baigdamas norėčiau padėkoti už visą suteiktą informaciją. Ačiū. Dėkuoju, ponas Grošas pasisakė laiku, dabar prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė komisarė. Laikotarpio vidurio peržiūra liudyja, kokia svarbi yra išsami diskusija apie TNT ateitį ir turime padaryti atitinkamas išvadas. Mm, reiktų konstatuoti nepaprastai daug vėluojama. Iš dokumento aiškėja, kad vos 35 procentai visų projektų bus įvertinti pagal sutartus e, terminus o visi kiti e, projektai vėluoja jos įgyvendinant. Aišku, priežastis įvairiausios, bet situaciją reikia keisti. Jūs numatote tam tikriems projektams prailginti galutinį terminą dviems metams, tačiau numatote papildomas sąlygas Tikrai gerai, kad nepradėtiems projektams nebus galima pratesti termino, taip išvengsime pinigų praradimų. Turime pagalvoti ir apie prioritetus, kur papildomų pinigų reiktų, kur didžiausią naudą iš jų galėtume gauti. O tie projektai, kurie nepradėti, bet yra prioritetiniai naujajame termine galės tikėtis pinigų per kitą finansinę perspektyvą. Kalbant apie ateitį, labai trumpai, kitą mėnesį ir kitais metais išsamei diskutuosime apie tai, kas vyksta, bet turime apibriežti labai aiškius prioritetus, turime išradingai elgtis su tais e, mažais finansiniais ištekliais. E, gal ir bereikalingas raginimas, bet reiktų tinkamai panaudoti tas europinės lėšas, kurias galime gauti pagal, finan, e, pagal sanglaudos ir struktūrinius fondus. O trečiasis aspektas - tai koordinavimas. Kaip galime užtikrinti, kad projektai duotų europinę pridėtinę vertę kad tie projektai su koordinatorių pagalba būtų vykdomi laiku ir efektyviai. Taigi daug namų darbų linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės ir socialistų demokratų frakcija padės Jums Jūsų darbuose ir sieks, kad būtų dirbama pagal integruotą strategiją. Ačiū, ponė Maisner. Trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Ačiū už jūsų pasisakymą ir už jūsų suteiktą dokumentą. Manyčiau, kad kalbėsime mes visi daugiau mažiau apie tą patį. Problemos visiems puikiai žinomos. Kaip jūs teisingai pažymėjote, mes turime sukurti liberalizuotą Europinė geležinkelio rinka, kol kas tai yra tik tai popierinės svajonės, kad taip atsitiktų e, yra daug kliučių. Vokietijoje taip pat egzistuoja ne tik e, pajėgumų trūkumų, bet ne visuomet operatoriai yra atskiriami nuo tiekėjų paslaugų. Tai tiesiog tokia situacija. Jūs paminėjote Saragosos atvejį. Tikra tiesa, kaipgi galima vystyti geležinkelio rinkas, kaip galima pasitelkti daugiau išteklių. O mano klausimas susijęs su jūsų mintimis. Jūs teisingai pažymėjote, jeigu norima pratesti finansavimą, bus keliamos papildomos politinės ir kitokios sąlygos. Ar politinė sąlyga yra, jeigu šalis neturi pinigų, tai gaus iš mūsų, jeigu vien savo jėgomis negalės vystyti šių projektų klausiu, nes šį rytį išgirdome tarp Lietuvos ir Lenkijos yra susisiekimas traukiniais ir būtų galima pastatyti geležinkelius, bet Lietuva, Latvija turi per mažai pinigų, kaip pat Rumunija ir Bulgarija. Bulgarija, atsiprašau, taigi nėra susisiekimo traukiniais. Taigi, ar bus politinė sąlyga ir valia, kad norime visur užtikrinti susisiekimą traukiniais, net ir tais atvejais, kai valstybės narės neturi pinigų finansavimui? Mes padėsime, ar tai būtų įmanomas sprendimas? ar vadovausime seną strategiją, kai e, valstybės narės neturi pinigų, atsisakome projektų, ar keisis kažkas po 13 metų. Ačiū, ponas Krameris. Tris minutės. Ačiū, dėkui už suteiktą informaciją. Jūsų pateikta informacija yra tikra premjera. Pirmą kartą komisija mm, galvoja, kodėlgi nepasiekti tikslai, išanalizuoja ir nustato kriterijus. Uh, tikrai gerai, kad yra sąlyga, ar per dviejus metus gaunate pinigų, e, padarote vieną ir kitą, o kit, ar kitaip bu, padėsime tašką tam tikram projektui. Ponas Grošas paž, pažymėjo, tarp valstybiniai projektai ir pajėgumų trūkumas yra prioritetas. Aš sutinku su to, tačiau jeigu mes kelsime naujus prioritetus, senieji liks pamiršti. Taigi esmė yra didžiai, didieji projektai, tas yra ir nacionaliniu lygmeniu. Vokietijoje e, Štutgarto 21 stotis ir kelias per Turingijos mišką reiškia, kad 70 procentų visų lėšų bus išnaudota. Turime suvokti, kad po šių projektų neliks kitoms jungtims, kaip pavyzdžiui tarp Dresdeno ir Müncheno. Turime suvokti, kur kišame didžiausius pinigus. Pasakysiu, kad iš visų projektų tik trys yra su Italijos dalyvavimu, kaip kad e, tiltas virš Mesinos kelio. Tai ką reiškia? Jeigu jūsų sąlygos būtų rimtai vertinamos, tai pinigų tikrai daug daugiau turėtume, arba jie išdėstys, ką darys arba praras pinigus. Ne, nebus nei Lyono Turino tunelio, nei e, tilto virš Mesinos kelio. Jeigu jie sako, kad mes nesuvokiam, nesugebama padaryti, tai taupome pinigus ir atsisakome pro, projektų. E, Grošo išvardintus prioritetus mes palaikome ir Evos Lichtenberger pranešime yra tai išsakyti, kad reikia kovoti su e, pajėgumų trūkumais ir tik tuomet bus galima kalbėti apie naujus prioritus ir didžiuosius projektus. Dar vieną aspektą noriu paliesti Lyonas Turinas. Ar jūs norite laikytis įsikibęs šios atkarpos, nepaisant pasipriešinimo. Štutgartas 21 yra ne tik Štutgarte, bet ir visoje Europoje, bet ar Austrijoje ginčytinas klausimas. O trečias aspektas - nenoras, e, kuri rodo valstybės narės bendradarbiauti. Prisijungiu prie ponios Maisner klausimų. Jeigu valstybės narės nenori, tai mes čia galime ant ausų stotis, naudos nebus. Jos turi siekti ir gyventinti, kitaip naudos nebus. Taigi, kaip jūs kovosite su tomis sąlygomis ir kaip į jas reaguosite. Ir paskutinis aspektas - bendro finansavimo programos krenta ekis, kad 25 procentai didiesiems projektams skiriama, tačiau Rail Baltica gauna tik 15 ar 10 procentų, ar nebūtų laikas pagalvoti apie prioritetų keitimą. Ačiū. Okay. Dėkoju. Kiti nariai, prašyčiau pasisakykite per dvi minutės, ponas Kančianis, prašom, dvi minutės. Subito. Na, ringrazio, ringrazio il komisario. Dėkoju, norėčiau padėkoti gerbiamam komisijos nariui. Jis nuveikė puikų darbą apibendrindamas visus projektus, tam, kad mums nereikėtų atidžiai jų analizuoti. Aš neturėjau laiko pasižiūrėti į visus projektus, tačiau galiu pasakyti, kad vėlavimo problema komisarė kelia visokiausių klausimų - biurokratinės problemos, vietos, politinės problemos, tačiau taip pat bendro finansavimo kaina. Šiandien tai tikra problema. Taigi yra įvairiausių priežasčių dėl tokių vėlavimų. Ir iš tikrųjų paradoksas, kad krizinė padėtis visur veda prie dar didesnio vėlavimo ir dėl to tampa daug sunkiau tokiems regionams, kurie yra atkirsti dėl to, kad negalime nutiesti tų jungčių. Dėl to mes blokuojame koridorius. Tai tikrai problema. Mes kalbame apie vidutinio laikotarpio peržiūrą, apie e, pirmo ar septinto prioritetinių projektų e, reikalus, kuriuos minėjo ponas Krameris. Man atrodo, čia nėra tinkama vieta e, analizuoti tuos dalykus, kadangi mes įsivelsime tik į dar didesnius sunkumus ir darysime žingsnius tik atgal. Mes praleidome 20 metų tai planuodami kuomet jau turime tuos prioritetus, užbaikime tų projektų vykdymą. Jeigu mūsų vietos infrastruktūra neužbaigta, susitvarkykime su tą problemą, užbaikime tą koridorių, kadangi visas pa pagrindinis darbas jau buvo atliktas. Antra, nesustabdykime finansavimo, tai tik užblokuos šių koridorių statymą. Man atrodo, mes turime žiūrėti į 2015 metus ir dėti didžiulės pastangas, kurių kvietėte tiek jūs, tiek ponas Barozas imtis. Ačiū, ponas Liberatskis, dvi minutės, prašom. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nary, būtent kaip ką tik pasakė ponas Alkadravi, aš norėčiau pasveikinti Jūs už jūsų nuveiktą darbą ir kalbant apie kitus projektus, manau, kad Europos tinklų projektai yra vykdomi gana gerai, tačiau aš turiu keletą pastabų, komisarė. Galbūt mes turėtume padaryti sąsają tarp sanglaudos lėšų tam, kad jos būtų galima, jas būtų galima geriau panaudoti transeuropiniams tiklams. Aš norėčiau sužinoti, kaip galima pasinaudoti šiomis lėšomis valstybėse narėse TNT e, projektų vykdymui, kadangi mes turime kovoti su vėlavimais susijusiais su visų šių TNT projektų finansavimu. Ar čia būtų tam tikrų netitikimų? Galbūt mes turėtume pakeisti prioritetus ar perskirstyti lėšas mes turėtume prisiminti tai, jog turime koncentruotis ne tik į turtingiausių Europos valstybių vykdomus projektus, bet mes taip pat turėtume atsižvelgti ir į tuos projektus tose valstybėse, kurios tik neseniai įstojo į Europos Sąjungą, kadangi ten galbūt ir yra pagrindinės problemos. Ačiū, ponas Savasar, prašom. Aite, aite, Dėkoju. Jūs labai gerai apžvelgėte padėtį. Kadangi koordinatoriai minėjo bendresnio pobūdžio problemas ir temas, aš norėčiau pakalbėti apie konkretesnius dalykus, kadangi kiekvienas nori diskutuoti apie tos dalykus, kurie yra artimi jam. Aš norėčiau paklausti apie Rail Baltica. Šį rytą ponas Telička buvo gana patenkintas dėl šio projekto pažangos, tačiau tai buvo tik pirmasis projekto etapas. Tuo pat metu jis pasakė, jog norėtų, kad iš Talino į Varšuvą ir atgal kasdien vyktų greitai įgis traukinys. Man atrodo, jog vis dar yra daug vietos sprendimų prieimimui. Kokius sprendimus mes turime priimti? Ar mes naudosime dvigubą vėžę, ar pereisime prie europinės vėžės, ar mes galime tai aptarti su komisaru, kadangi vienas variantas yra brangesnis negu kitas ir galbūt jūs taip pat turite apie tai nuomonę. Taip pat e, kokį pasirinkimą turėtų padaryti Estija, ar reikėtų tiesti maršrutą per Parnu ar per Volgą. Ačiū. Ponas Degrandės Paskal, dvi minutės, prašom. Taip, ačiū pirmininkė ir dėkoju ponia Kalas už tai, ką pasakėte. Ponas Simpsonas labai atidžiai mus stebi, tai, taigi kalbėsiu labai trumpai. Mano pirmas įspūdis yra, kad jūs esate labai optimistiškas. Aš tikiuosi, kad šis optimizmas atneš vaisių. Atrodo, kad kai kurie tarp valstybiniai klausimai jau buvo išspręsti. Tai tikrai puiku. Žinau, kad tarpvalstybinės problemos kelia pagrindinės problemas, dėl ko gali atsirasti didžiuliai vėlavimai. Jūs kalbate apie dviejų metų pratesimą projektams, kuriems, kaip manoma, bus, kuriuose bus pasiekta rezultatų. Tie projektai, kurie nebus įgyventinami, mes turėsime jiems skirti taip pat finansavimą. Atsižvelgiant į krizę, man atrodo, mes turėtume peržiūrėti, kai ką ponas Savarinas kalbėjo apie savo prižiūrimus projektus, tačiau Jis kalbėjo apie tas valstybės, kurios labai aiškiai pasakė, jog jos neturi pakankamai išteklių, kad galėtų finansuoti TNT projektus ir ne, net negali skirti išteklių nacionaliniams projektams. Tai yra visiškai suprantama, tačiau į tai atsižvelgiant mes turime konsultuotis su valstybėmis narėmis, jų vyriausybėmis ir pasakyti, kas gali tai daryti ir kas nori skirti išteklius galbūt netgi dalyvaujant ir privačioms partnerystėms ir turėtume pažiūrėti, ką padary, galime padaryti. Pavyzdžiui, kalbant apie viduržėmio jūros koridorių, man atrodo, galima įgyvendinti šį projektą perskirstant išteklius. Tačiau jeigu mes perskirstysime išteklius, turime pažiūrėti į valstybės nares, kurios vykdo įgyvendinamus projektus. Taip, ponė Legrandės Paskal yra teisi, aš labai atidžiai seku laiką, dar yra dešimt norinčių pasisakyti, taigi visi kalbėkite tik po dvi minutės. Pona Ajala Sender. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ponui Kalas. Aš nebetęsiu pagirų tam darbui, kurį nuveikėte. Aš esu gana nustebusi dėl to, kad e, pažvelgus į 2007-2014 metų biudžetą, e, kur kiti komisarai sugebėjo gauti daugiau lėšų savo sričiai, e, jūsų sritis kelia nuostaba, kadangi ne vienoje iš ankstesnių konsultacijų nebuvo patiktas konkretus siūlymas. Pavyzdžiui, dėl EFS ir N plus 2. Man atrodo, mes turėtume pažiūrėti į situaciją dar prieš pereidami į kitas finansinės perspektyvas, kadangi atrodo, jog mes pralaimėsime net neprasidėjus žaidimui. Atrodo, kad taisyklės keičiasi vidury proceso ir neaišku, ar bus sukurtos tinkamos sąlygos visiems projektams. Žinoma, mes turime pasižiūrėti į tai, atsižvelgdami į skirtingas pramonės šakas, regionus ir taip toliau. Man atrodo, jog mes turėtume kovoti dėl savo biudžeto ir pasakyti gerai, mes padarysime tam tikras aukas, tačiau dabar sakome, jog šie projektai vis tiek veikia, tačiau yra didžiuliai vėlavimai ir taip toliau. Kaip mano kolega pasakė, Mes turime naują susisiekimą tarp Prahos ir kitų miestų. Taip pat vyksta Baskų regiono projektas, 16 prioritetinis projektas, ten taip pat yra problemų. Atrodo, kad nėra jokios išeities iš šių problemų, kuomet susidurėme su tarp valstybinė valdysena. Na, ir komisija tokiu atveju skiria koordinatorių. Taigi, užuot pagerinęs padėtį, e, jis vis tiek pablogina situaciją. Taigi, jeigu vidurio laikotarpyje mes renkėmės pakeisti žirgus, tai bent jau norėtume žinoti, ką galime patobulinti, kuomet ateis nauja finansinė perspektyva. Pone Bilbao. Gracias, Ačiū pirmininkė, dėkoju komisarė, už visus paaiškinimus, kuriuos pateikėte. Šį rytą aš turėjau galimybę klausytis tų, kurie buvo atsakingi už prioritetinius projektus. Ir norėčiau padėkoti ponui Seki už jo vykdomą darbą su trečiuoju prioritetiniu projektu. Taigi po šio ryto posėdžio aš norėčiau pasakyti štai ką. Buvo pakeisti kriterijai, kalbant apie naujas finansinės perspektyvas, jūs kalbate apie e, visą Europą apimančias problemas, kalbate apie Baskijos regioną, ten yra susidurima su tarpastybinėmis problemomis, vyksta vėlavimai ir, žinoma, vėluojama su trečiuoju prioritetiniu projektu, taip pat yra problemų ir su Prancūzijos vyriausybė. Ir mėginama surasti sprendimą iš šios padėties, tačiau man kyla klausimas dėl trečiojo prioritetinio projekto. Ar jūs galėtumėte pasinaudoti savo įgaliojimais tam, kad trečiasis prioritetinis projektas būtų ne, nepasibaigtų tokiu tokiu atveju, jog nebeliks, nebebus jokių išteklių. Ačiū, ponė Raner, dvi minutės. Uh, Ačiū už pateiktą informaciją, ponė komisarė. Tikrai nes, nu, nustepsite, jeigu kalbėsiu apie Brenner basis uh, koridorių. Taigi toks klausimas, ar galima jau dabar pasakyti, kokių priemonių jūsų nuomonė prireiks, jei tarp Austrijos, Italijos ir Vokietijos nebus pasiektas joks susitarimas dėl tu, tunelio statybos. Ačiū. Much, Rana, Next, uh, Ponas Lightfried, prašom. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, apie ten T. Yra dvi galimybės ir reikia apsispręsti, ar mes norime ten finansuoti E, nacionalinių koridorių ar tarptautinių koridorių e, statybai. Nepakanka pinigų daryti abu dalykus. Akivaizdu, kad ES turi kreipti didesnį dėmesį į tarpvalstybinius tinklus. Ar mes norime nupiešti e, gražų tinklą, kitas dalykas, ar tiesiog kažką realaus padaryti geležinkeliams, laivybai, Taigi reikia dirbti tose sritise, kur valstybės yra pasirengusios kažką nuveikti ir duoti pinigų, kitaip vėl liksime be nieko. Taigi į tai reikia atsižvelgti mm, statant naujus, naujas atkarpas. E, toliau mm, tikrai blogai, nevyk, kad nieko nevyksta stebėjsenos taryboje dėl saugumo Mes diskutuojame apie kūno skenerius, kitas saugumo priemonės, bet veiksmų nėra. Ką jūs darysite, kad paskatintumėte nieko nedarančią tarybą, galų gale kažką nuspręsti ir keliauti tolin? Ačiū. Ponas Čimosa, dvi minutės. Gracias, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sveikas atvykęs į mūsų komitetą, ponia Kalasai, dėkoju už jūsų nuveiktą darbą. Labai trumpai. Mes esame ekonominės krizės viduryje ir neturime pakankamai išteklių, kad įvykdytume visus projektus, taigi būtų įdomu išgirsti komisijos nuomonę. Koks bus ekonominio poveikio vertinimo tyrimo e, rezultatas? Ir tie projektai, kurie garantuoja geriausią makroekonominį augimą Europos ekonomikai, galbūt bus svarbiausi. Tai yra labai svarbu. Mes turime turėti tam tikrą gradavimą, tam tikrą įvertinimą, tam tikrą kaštų ir naudos analizę, įvertinančią makroekonominę naudą, atsižvelgiant į ekonominį augimą kurį mums galėtų atnešti tie projektai ir kaip jie galėtų prisidėti prie Europos ekonomikos augimo. Mes negalime sauliaisti prabangos neatsižvelgti į šiuos ekonominius klausimus. Aš esu iš Ispanijos ir 20 ilgų metų mes gaudavome sanglaudos lėšas. Dauguma šių pinigų buvo investuoti neatsižvelgusi ekonominio veiksmingumo kriterijus. Vėliau smogė ekonominė krizė ir e, pamatėme, kad pietų valstybės labai skiriasi nuo šiaurės valstybių, mes gavome daug lėšų, tačiau nesilaikėme ekonominio veiksmingumo kriterijų, dalindami tas lėšas ir tai turi pasikeisti. Pone Lichtenberger, dvi minutės. Um, äh, Norėčiau dar kartą grįžti prie pateiktos jūsų ataskaitos. Tikrai dėkui už gerą vertinimą. Mums tai labai padės. Tačiau kai ko trūksta, reiktų planą dėl patikrinti strategiškai ir dėl poveikio aplinkai, kadangi tai padės geriau išryškinti siejančiasias atskirų projektų grandis. Toliau dėl bendro finansavimo. Ne vieno projekto mes savarankiškai finansuoti negalėsime ir prieš valstybių narių valią statyti taip pat nepavyks. Taigi galime galvoti apie finansavimą per sanklaudos fondus naujose valstybėse narėse, bet senose to neįmanoma padaryti, ypač tai pasakytina apie didelius Vokietijos, Italijos, Austrijos projektus ten į tuos fondus pretenduoti negalima. Jeigu Austrija pasako, kad e, iš Italijos negaunant patikinimų dėl tolesnės atkarpos statybos, e, turėsime prisimti atsakomybę prieš rinkėjus ir, ir nuspręsime palaukti patikinimo. Todėl tai yra dėl jūsų dviejų metų laikotarpio. Ar tokiais ypatingais atvejais dėl didelių projektų nereiktų atidėti daugiau nei dviem metais ir gal turėti galimybę patvirtinti alternatyvius projektus bei projektus, kurie kainuotų pigiau. Kitas klausimas, kodėl Iron Rhine ir Briuselio Strasbūro atkarpa taip blogai yra įvertintas, įvertinti šie projektai. Ačiū. Dėkoju, ponė Vils, dvi minutės, prašom. Äh, Labai konkretus klausimas, ponė Kalas. Dėja, komisaras nesiklauso. Pradėsiu nuo pradžių. Prašau mano laiką pradėti skaičiuoti nuo dabar. Labai konkretus klausimas Jums, ponia Kalas, dėl 20 projekto Feste Feiman Belt kryškelė egzistuoja e, jungtis e, keltais ir Taip pat jungtis per Liubeką, o Femano salai kyla grėsmė dėl to, kad ten turi būti ne tik geležinkelis, bet ir autostrada pastatyta, tai bus tranzitinis kelias. Aš esu iš Hamburgo ir kils problemų ir Hamburgo miestui, nes pro jį važiuos daug, dar daugiau sunkvežimių. Taip pat labai kritiškos nuot E, kritiškos ataskaitos buvo išsakytos apie mano minimą projektą, kaipgi jūs į tai atsižvelgėte, ar e, gavo ekspertai leidimą susipažinti situacijoje vietoje, taip pat ar bus įgyvendinti tas šis e, projektas, atsižvelgiant į tai, kad lėšų mažai, o susiekimas keltais yra pakankamai gerai organizuotas. Kaip sakė ponė Lichtenberger, reiktų atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Šiuo atveju tai ypač aktualu, kadangi poveikis tikrai didelis. Man šis aspektas labai aktualus, todėl norėčiau sulaukti jūsų komentarų. Ačiū. Dėkui, ponas Terks. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė komisarė. Labai atidžiai klausysios e, jūsų atsakymo į ponios Lichtenberger klausimą dėl galimų alternatyvų iniciatyvų esamiams projektams toje pačioje atkarpoje. Jūs sakote, kad 15 metai yra galutinė data, bet ar nekyla grėsmė, kad tam tikri įdomus projektai, kurie yra pažengę ir būtent Scheldė projektas mane labai domina, tai yra prioritetinis projektas, ar nekyla grėsmė, kad toks įdomus projektas, kuris yra nepaprastai sudėtingas tiek dėl finansų, tiek, tiek techninės priežasčių, bus nutrauktas, nors iki jo įgyvendinimo liko labai nedaug. Ar 15 metai yra galutinis terminas, ar bus atsižvelgta į esamas aplinkybės, bei bus galima galvoti apie e, pratesimą. Taip pat nurodyti uh, Mm, nu, nu, nurodytos konkrečios pinigų sumos, tačiau neaišku, kurioje sienos pusėje jos bus sutaupytos. Ačiū, ponas Fleckenstein. Ja, Kalas, ausdrück... Pone Kalas, visiškai palaikau jūs ir jūsų pasiūlymą dėl finansavimo. Negalime keisti taisyklių žaidimo viduryje. Ir pirmą kartą, bet gal ne pirmą kartą, bet tikrai nedažnai e, regiu, kaip komisaras rimtai atsižvelgia į sunkumus. Visiškai aišku, kad ne kiekvienas e, sugebės suspėti laiku, taigi e, gali prireikti papildomų dviejų metų, tačiau jeigu valstybės narės neturi pinigų, ar nenori pinigų, ar nenori projektų, yra kita situacija. Reiktų padiskutuoti apie du projektus, kad e, turėtumėme mm, kažką konkretaus, nes kitaip projektų finansavimui iškils grėsmė. Noriu tik tai vieną sakinį pasakyti, poniai Vilts Nemanau, kad brošiūroje nėra projekto, dėl kurio nesiskundžia susijaudinę gyventojai. Nesijaudinkite dėl panašių žodžių, tiesiog reikia užtikrinti, kad laiku būtų pradėta bendrauti su žmonėmis ir paaiškinta projektų svarbą ponas Kun dabar. Ačiū ponė pirmininkė, Ačiū, ponė komisarė, už labai išsamų situacijos pristatymą. Bet to ta strategija 2020 turi būti gyventinta ir tai, kad reikia pers, perkelti kuo daugiau nuo sausumos kelių ant geležinkelių ir į jūrų ar vidaus lavybos kelius. Uh, Tačiau tai pamirštama daug. E, čia Vokietijos parlamentarų pasisako ir iš ties nepamirškime, kad Vokietija yra didžioji tranzitinė valstybė ir nemažai projektų yra vykdomi Vokietijoje. Esame čia ypatingai paliesti, todėl turime elgtis labai atsargiai. Pasiūlymai dėl finansavimo pirmininkaujančios Belgijos iniciatyva sveikintina. Iš ties sunkvežimiams, ypač sunkiems sunkvežimiams e, reikia papildomo mokesčio. Vokietijoje tai egzistuoja jau senai. Komisarė, gal reiktų Jums susisiekti su kolegomis bei pasakyti, kad tie pinigai, kurie surinkti transporto sektorėje per kelių mokesčius, per automobilių mokesčius, būtų panaudoti infrastruktūrai. infrastruktūrai tobulinti ir ypač transeuropiniams tinklams kurti. Ačiū ponia Kiun. Jau visi 18 pasisakėt. Taigi, gerbiamas komisijos nariai, dabar galit pasiraityti rankovės ir 10-11 minučių atsakinėti. Labai ačiū, visi klausimai buvo labai įdomus ir problemų paminėta daugybė. O aš pabandysiu atsakyti kuo daugiau šių, kiek tik tai įmanoma tai padaryti. Vienas svarbus dalykas, kuris čia buvo paminėtas pono Alhadravi, yra kas atsitiks su tais pinigais ir kokie bus e, pergrupavimo ar perpaskirstimo tų 311 milijonų principas. Mesgi siūlome tiek sumažinti biudžetą. Iškeltos yra dvi mintys. Pirmiausia, sakoma, kad mes E, kad ta suma yra labai maža. Žinant apie visą transporto projektų mastą, e, ta suma yra labai nedidelė. Bet kur mes galim panaudoti? Dviem kryptimis. Pirma, galime parisirengti kitai finansų perspektyvai ir iš to pasisemti idėjų kitiems TENT projektams. O antras dalykas, galime finansuoti e, pažangesias technologijų dalis, informacijų technologijas, e, gal IRTMS srityje ar kitose sumaniausiose technologijų dalise, labiausiai ištobulintose dalise. TNT. Taigi, tokios būtų mūsų preliminarios mintis. Bet, e, kaip žinia, mes dar nesame sukūrę jokių tvirtų e, veikimo mechanizmų. E, ir kol kas visos naudą ganušios šalis gali teikti prašymus. Antras dalykas, kas yra bendro tarptų biudžeto sumažinimų ir nesumažinimų ir e, kaip tai atsispindės kitose finansų perspektyvose. E, nėra jokių griežtų pareiškimų, kad prašyti lėšų e, nebebus galima iš naujo. Tačiau mes nenorim sukurti įspūdžio ar galimybės, kad uh, E, būtų įsivaizduojama, kad galime sumažinti biudžetą 2015, bet tęsti toliau galime. Čia naujas projektas, tokių pažadų nemėtome ir apie jį reikia kalbėti kaip apie naują projektą. Labai įdomus e, dalykas e, yra E, tai, apie ką kalbėjo mano kolega Janas Mulderis, jis turi labai daug patirties kokobų ir visuomet yra atsakingas už biudžeto įvykdymą. Ir e, sakoma, kad reikia sumažinti programas, jeigu pinigai nėra panaudojami. Todėl mes e, siūlome mažinti biudžetą. Daugelis parlamento narių sakė, sakė, kad reikia renktis e, ekologinio poveikio įvertinimo projektams ir atitinkamoms analizėms. Baisu tai, kad tie dideli projektai, kuriuo aš visą sąrašą turiu, pastaruoju metu labai smarkiai pabrango. Ir visoms dalyvaujančioms pusėms ir visų pirma valstybėms narėms iškilo didelė dilema dėl to, kad e, problemos prasideda, kai prasideda e, statyba, kelių tiesimas. Visi dokumentai, viski e, popieriai yra surinkti, prasideda darbas, o tada pasigirsta pasipriešinimas. Tai nėra gera situacija kitam ten tiks projektui parengti. E, prieš planuodami ką nors kito, mes turėtume labai rimtai pagalvoti, ar iš tiesų planuojame visai naujus infrastruktūros elementus, kurie leistų sukurti, le, kur, dėl kurių gali atsirasti labai didelis pasipriešinimas, o galbūt mes bandome plėtoti dabartinį tinklą, renovuojam tą, ką turim, e, kuriam papildomų gebėjimų ir bandom E, sukurti sistemą, kuri leistų tam tinklui geriau funkcionuoti. Bet kartu su jumis galiu pasakyti, kad šis procesas yra labai skaidrus ir ateityje mes pabandysime pasitarti su visomis suinteresuotomis pusėmis, Europos parlamento nariais, valstybių narių ir pilietinės visuomenės atstovais, kad galėtume e, numatyti įmanomas problemas tokiuose projektuose ir išvengti tokių situacijų, kai turėdami finansinį planą ir projektą turim staiga sustabdyti darbus, nes iškyla kažkokių pasiprie... E, netikėtų pasipriešinimo bangų. Dėl sanglaudos fondų, kas bendro su jais. Regionų generalinis direktoratas transporto komitetui suteikė didžiulius skaičius. Sako, kad gal 8 milijardai iš sanglaudos ir struktūrinių fondų pinigų yra naudojama transporto poreikiams. Aš galiu tik tai pasakyti, kad mes kartu su komisijos nariu Han koordinuojame politiką ir stengiamės kartu sukurti savo veiklos nuoseklumą tokiems dalykams. Bet viskas yra valstybių narių rankose, o valstybės narės labai jautriai reaguoja į problemas, kurios E, yra susijusios su struktūrinių fondų pinigais. Brenderio tunelio uh, klausimas. Tie, kas koordinavo tą prioritetinį projektą numeris vienas, turbūt galėtų atsakyti jūsų klausimus, nes čia yra problemų nemažai susiję. Tačiau visi projektai yra uh, svarbus. Ir aš įsivaizduoju, kad tuo ta 8 milijardų suma išauks per kitus TNT tai projektus. Labai nedidelė ta suma. Turim galvoti apie realius e, poreikius, kurie siekia 500 milijardų. Gal truputėlį ir per daug, bet tie pinigai turi ateiti iš biudžeto. Taigi, jeigu Norim, kad iš tikrųjų viskas gerai kurtus ir kad visi projektai būtų deramai įgyvendinami, reikia ieškoti skirtingų finansavimo šaltinių. Turime išsiaiškinti kol kas, kas yra pagrindinė elementai ir ką reikia finansuoti. Negalima nieko blokuoti ar užšaldyti pinigų dideliems projektams, kurie bet kokiu atveju bus sustabdyti. Tiek aš galiu pasakyti dėl didžiųjų projektų ir be bejonės Esame čia su jumis daug kartų kalbėję apie finansavimą, kur galima rasti papildomų lėšų. Aš pats esu susitikęs su stambiausiais privačiais investuotojais, investiciniais bankais, Macquarie, Goldman Sachs ir kitais. Ir jie pateikė labai daug įdomių pasiūlymų. Viena iš minčių buvo, kad visi tie projektai turi būti ilgalaikiai. Negalima juos kištis ir negalima keisti politinių pozicijų apie tuos projektus. Ir jis sakė, kad geriausia būtų renovuoti dabartinius tinklus, nes kitų atveju teks pirkti žemę, kur yra labai brangi ir ji surytų visus reikalingus išteklius, dėl to iškiltų problemų. Rail Baltica projektas. Čia irgi bus sumažintas biudžetas. Rail Baltica projekto finansavimas iš Lietuvos vyriausybės e, dabar yra papigintas, nes Lietuvos vyriausybė nusprendė persvarstyti projektą, kad jo savikaina sumažėtų. Lietuvos vyriausybė yra paskelbusi, kad e, nusprendė, jog geležinkelio e, tas tobulinimas ir statymas tęsis, tai palengvina Rail, projekto, e, Rail Baltica projekto tęsimą. E, vėžių klausimas yra labai rimtas. 15-20 tokių bėgių reikėtų pakeisti. Atsiprašau, 15-20 mm E, bet viskas labai priklausys nuo to, kaip atitinkamos vyriausybės ryšys finansuoti. Lietuva jau yra nusprendusi e, pratesti tą geležinkelį iki Kauno. Dabar atėjo eilė Estijai ir Latvijai apsispręsti. Aš įsivaizduoju, kad koordinatoriai galės pakomentuoti konkrečius projektus. PP3 biudžetas nemažinimas, bus šiek tiek uždėlsta, bet projektai bus įgyvendinti laiku. Vandens vidaus keliai yra viena rimčiausių problemų, nes ten daugiausia stringa finansavimas ir jaučiama daugiausia pesimizmo dėl Dunojaus ir Reino upių sąsajos jungties dėl skeldės upės. Čia irgi reikia daugiau dirbti su koordinatoriais. Pana Seki atsiprašo komisijos narys, ponė Beis. Pane Peis tuo klausimu aktyviai dirba. Taigi padaryti reikia dar labai daug. Turim bendradarbiauti su vyriausybėmis, viskas priklauso nuo vyriausybių, o aš savo ruoštų stengsiuosi palengvinti bendradarbiavimą tarp jų. Žinoma, mūsų darbas labai sudėtingas, labai sudėtingas, nes kai kurie projektai yra dešimties valstybių narių rankose. Jeigu tik dvi šalis yra susijusios, tai projektas yra lengvas, nes kitaip viskas priklauso nuo to, kaip valstybė sugeba bendradarbiauti. Tačiau kol kas viskas gerai. TNT e, projekte jau labai daug kas padaryta. Aišku, kritikuoti galima ir galima sakyti, kad norėtume, kad tas projektas pagerėtų, tobulėtų, kad būtų sukurti geresni ryšiai tarp rytų vakarų ir panašiai. Tačiau iš tiesų tas projektas yra labai didelis. E, galvojame apie kūrimą tarp vidaus rinkos, transporto srities vidaus rinkos ir aš pas labai daug jėgų skiriu tam projektui. Tiksliai, kiek man skirta kalbėjau. And, uh... Labai ačiū už atsakymus ir už tai, kad kalbėjote tiek, kiek jums buvo skirta laiko. Tikėjusi, kad gerų įpročių neprarasime iki posėdžio galo. Labai ačiū, kad atėjote ir mielai su jumis susitiksim dar kartą ateityje. Those who are now leaving, can you please do so quietly so that... Prašyčiau visus tyliai išeiti, kad mes galėtumėm dirbti. Coordinators to come up. Paprašysiu keturių koordinatorių ateiti į tribūną. Ask, uh, Norėčiau paprašyti ponų Koks, Balaš, Brinkhorst ir Vink ateiti čia. Okay, to... Kolegos, reikia pradėti. Žinom, kiek mums laiko skirta. Kitas darbo atvarkės punktas. Būčiau labai dėkingas, jeigu tie, kurie nori e, tarpusavį pasišnekėti, galėtų tai padaryti už durų nes vienintelis e, rimtas dialogas vyksta tik čia. Tryliktas darbo atvarkės klausimas - keitimasis nuomonėmis su likusiais koordinatoriais. Norėčiau paaiškinti mūsų kolegoms koordinatoriams, kaip e, dirbome šyrit. Paprašiau kiekvieno koordinatoriaus 10 minučių paskaityti žanginę kalbą, po to išklausome parlamentarų klausimų ir komentarų ir jeigu lieka laiko, aš jums leidžiu atsakyti į e, klausimus vienam po kito. Tokiu būdu mes galime užtikrinti, kad ir eiliniai parlamentarai gali pasisakyti tiek pat, kiek koordinatoriai. Dabar suteiksiu žodį pirmiausia ponui Koks, kuris yra atsakingas už pirmąjį prioritetinį projektą. Petas yra taip pat Europos parlamento e, Sembuvių klubo vadovas ir e, Karol Žyl ir Pet ten priklauso, taigi žodis jums. Chairman, uh... Pone pirmininkė, parlamento nariai. Man labai malonu grįžti vėl čia. Pirmą kartą e, Tai vyksta po e, paskutinio klausimo prieš keletą mėnesių. Iki to laikotarpio labai aktyviai dirbau, stengiuosi pasivyti projekto raidą ir metinėje ataskaitoje jūs rasite mano darbo detalo prašymą. Aš pabandysiu jums apibendrinti tris dalykus, kurie man atrodo E, labai svarbus ir jiems vyks jų e, raidai, aš skirsiu daugiausia dėmesio. Turėsiu kalbėti apie konkrečius finansinius įpareigojimus dėl e, e, Brenner tunelio finansavimo projektų. Antras dalykas, toliau e, propaguosime mintį, kad būtinai reikia e, plėtoti šiaurinę ir pietinę šiurinį ir pietinių kelius link to tunelio. Ir trečias dalykas, pakalbėsiu labai konkrečiai, kaip e, vyksta diskusijos apie papildomas politikos priemonės. Kaip galime laiku užtikrinti, kad būtų sukurtas e, realus modalinis e, pasikeitimas, kai bus tik sukurta infrastruktūra. Austrijai, kiek žinau, tas klausimas labai rūpė. Dėl mano paties vaidmens per klausimą, kiek prisimenu, apie tai kalbėjau. Tai yra 3C - konsultuotis, bendradarbiauti ir bendrauti. Šiuose didžiuosiuose infrastruktūros projektuose, apie kuriuos jau šiandien po pietų buvo kalbėta su komisijos nariu, manau, labai daug jėgų ir planavimo yra e, skirta ekologinio poveikio vertinimui, planavimui, projektavimui infrastruktūros. Ir mane nustebino tai, kad kur kas mažiau dėmesio yra skiriama tam, kad būtų informuojama apie tai, kokie tie ilgalaikiai projektai tas informavimas turi vykti ilgą laiką ir nusekliai. Tai yra rimtas trūkumas sistemai ir apie jį reikia kalbėti. Pirmasis prioritetinis projektas, kaip jūs jau žinote, tam tikra prasme yra vienas ryškiausių projektų. Jam yra skirta 20 projektų visų prieinamų TNT e, projektų fondų dabartinėje finansų perspektyvoje. Labai daug darbo padarė mano pirmtakas Karl Van Mirt kuris ir aš tarsi perimu viską, ką jis padaryta. 2009 metais kovo mėnesį e, buvo pasirašyta bendra deklaracija tarp vyriausybių ir buvo pasižadėta dirbti. Dirbti to, kad pasiek, tam, kad pasiektume to, ko siektume. Mes deklaracijoje panaudojame žodžius paktą sun servanda. Norime, kad tie žodžiai taptų realybę. E, lapkričio 19 dieną po kelių savaičių pirmą kartą turėsiu garbės dalyvauti tarp vyriausybinėme susitikime tarp Austrijos ir Italijos. Netrukus prie šio klausimo dar sugrįšiu. Taip pat e, lapkričio 30 dieną aš tikiuosi susitikti su darbo grupių pirmininkais, kurie vadovauja visai eilį darbo grupių e, veikiančių pagal Brennerio veiksmų planą. Bus galima taip geriau suprasti, kas yra padaryta, kas nenudaryta ir nustatyti tikslus, ką reikėtų padaryti. Be to, reikėtų jums detaliau apie tai papasakoti ateityje. Vėlgi, metinėje ataskaitoje labai detaliai kalbama apie tai, kas jau įvyko ar dar įvyks pagal pirmąjį prioritetinį projektą. Trumpai apibendrinant, galiu pasakyti, kad labai daug gerų dalykų vyksta Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje. Kaip ir visi tie projektai e, e, yra. E, apibūdinami tuo, kad tie geri dalykai neretai nėra sujungiami transnacionaliniu, europiniu lygmiu. Taigi tam tikrą prasme mes dabar jau kaip ir galime patvirtinti, kad šis e, ryškusis išskirtinis projektas e, šiandien veikia, tačiau tai yra tarsi e, tokių atskirų dalelių e, dėlionė. Trūksta jungčių. Jūs kaip ir aš žinote, kad pirmasis planas sakė, kad Brennerio tunelis turėtų būti atidarytas šiais metais. Bet taip neatsitiko. Aš girdėjau labai daug klausimų ir pastabų apie tai, kad egzistuoja vištos ir kiaušinio logika neretai, diskutuojant pagrindiniams veikėjams. E, dėrybininkų komanda sėdinti vienoje pusėje sako, mes darys, dirbsim, jeigu jūs dirbsit, o kitoje pusėje sako, tik jeigu jūs padarysit tą, tada mes dirbsim. Ir e, ta vištos ir kiaušinio logikos problema yra ta, kad iš tiesų negali žinoti, kada bus rastas konkretus sprendimas, nes viskas pasidaro uždaras amžinas ratas. Taigi dabar aš šiandien norėčiau pereiti nuo tos e, vištos ir kiaušinio logikos prie e, kiaušinienės ir lašinių e, logikos. Todėl aš manau, kad e, jeigu turėsime kiaušinienę su keulieną ant stalo, ne vištą su kiaušiniu, tai mes galėsim bent jau suprasti, kaip pradėti. 2011 metais Brenner e, tunelis galės būti išplėstas sujungtas su dviem keliais - pietuose ir šiaurėse - Vokietijoje, e, Austrijoje ir Italijoje. Ir Italijoje, ir Austrijoje, vėlgi girdėjau keletą komentarų, kai kalbėjote su komisaru, dėmesio centras dabar nukrypo link e, statybos atskiromis dalimis. Yra bandoma tarsi paimti tokius atskirus ruoželius ir juos finansuoti, bet trūksta bendros visumos. Bet jeigu norime leisti, kad e, visam projektui funkcionuoti, tai nieko nepavyks padaryti, nes jeigu jis bus padalintas į daug ruoželių, daug dalelių, nieko nepa, nenuveiksim, viskas atsidurs užšaldimo stadijoje. Todėl mes stengime, turime stengtis išbristi iš to užšaldimo. Italija ir Austrija labai daug kelių tiesia, bet jos turi žinoti labai aiškiai, kiek gaus lėšų jau dabar, kad galėtų sujungti tuos savo veiklos ruožus. Taigi, pirmininkė, mes turim kalbėti apie kažką apčiuopimo, konkretaus ir realaus Turim pasitraukti nuo tos vištos ir kiaušinio loginkos, lik mano minėtusios kiaušinienės ir e, lašinių logikos. <laughs> Ir aš tikiuosi, kad kitais metais pavyks to įgyvendinti. Pažangos padaryta labai daug. Kol kas dar ne viskas e, suvokiama, kaip konkrečiai padaryta. E, Aš žinau, kad jūs tą puikiai suvokti, bet aš su ministru Manteolė ir jo pareigūnais Romoje susitikau, su ministru Borės ir jo pareigūnais Vienoje susitikau, o su ministru Ramsar ir jo pareigūnais Berlyne. Ir supratau, kad šiandien, nepaisant finansinių apribojimų ir nacionalinių peržiūrų programų, yra jaučiamas labai ryškus ryštas dirbti tame projekte ir pasiekti realių pasiekimų ir sujungti tas atskirus darbo ruožus. Ir jūsų parlamentas ir ES dabartinėmis finansinėmis aplinkybėmis nori žinoti, kas bus e, reikalinga iš ES pusės, ką ES kitoje finansų perspektyvoje galės skirti tam projektui. Bet aš manau, kad tai pasakytina apie bet kurį projektą. Ačiū. Mr. Cox, next, Mr... Dėkoju ponui Koksui. Dabar kalbės ponas Balašas apie 17 prioritetinį projektą, kuris, žinoma, yra labai artimas Europos parlamento narių širdžiai, kadangi jis apima Strasbūrą. Taigi, ponas Balaš, prašom. Ačiū, pirmininkė. Mano projektas yra numeris 17, kuris apima pagrindinę ašį Europa rytai vakarai Bratislava. Tai yra tikrai labai įdomi linija, kuri apima e, svarbius taškus ir svarbu tai, jog ji susisėja su pirmoju prioritetiniu projektu Münchene ir tai yra vienas iš prioritetinių Europos geležinkelio projektų apima keturias valstybės narės, trys iš jų, e, būtent sostinė, e, sostinės, yra tiesiogiai susijusios su šia linija, o kitos valstybės e, yra pagrindinės susisėjant su sostinėmis. Toks atvejis yra Austrijoje ir Slovakijoje. Būtent viena ir Bratislava ši linija laikoma labai svarbia. Ir Paryžiuje taip pat jau pradedamas suprasti šios linijos svarbumas. Paryžiuje atsidarys greitaigio traukinio linija. Vokietijoje padėtis yra šiek tiek kitokia, kadangi galutinė data e, yra tolesnė. Iš Berlyno čia yra nu, nukeliauta toli į pietus. Tai turi didžiulę ekonominę naudą ir reikia pabrėžti, jog ta ekonominė nauda bus visur, tą būtina pabrėžti visada. Ir aš norėčiau pasakyti Europos parlamentui, jog buvo padaryta didelė pažanga, beveik 40 procentų projekto jau įvykdyta ir daugiau negu 20 procentų dar yra vykdoma. Ir manome, kad bus darbai įvykdyti iki numatytų terminų. Norėčiau dabar papasakoti apie keletą e, pasiektų teigiamų rezultatų. Yra tiesioginis traukinių susisiekimas tarp Vokietijos ir Prancūzijos, tarp Štutharto per Karlsruę į Paryžių. Nuo tada, kai buvo atidaryta ši linija prieš trejus metus, beveik 3 milijonai keleivių jau pasinaudojo šią geležinkelio liniją ir dėl to sumažėjo keliavimo laikas tarp Štutgarto ir Paryžiaus 3 valandomis 45 minutėmis. Ir tai netgi mažiau negu kad magiškoji 4 valandų e, laiko trukmės riba, e, kurios reikia, kad keleiviai pasirinktų, ar jiems keliauti lėktuvu ar traukiniu. Taigi ši linija pakeitė beveik visus skrydžius tarp Štutgarto ir Paryžiaus. Kita gera žinia yra Antroji atkarpa e, Prancūzijoje greitojo traukinio tarp Portankūro ir Ventenheimo e, buvo pasirašytas finansinis susitarimas ir ši atkarpa pradės veikti 2016 m. pradžioje. Kita gera žinia yra darbas ties nauja vienos centrinė traukinių stotimi. Darbas buvo pradėtas šių metų pradžioje ir dėl to sumažės kelionės laikas 40 minučių. Tai tikrai geriausias laiko sutaupimas. Yra dar keletas svarbių datų. Nauja dvigubos, naujas dvigubos vežės tiltas kirs upę centrinėme Münchene per, per In upę. Taip pat bus atidarytas naujas Kylio tiltas ir jis sujungs tą trūkstamą grandį tarp Vokietijos ir Prancūzijos. Tai bus tiltas, kuriuo galės važiuoti traukiniai 160 km per valandą greičiu. Šis tiltas turės dvigubą traukinių geležinkių bėgių e, vėžę. Taip pat Münchenė bus atidaryta šių metų gruodžio mėnesį nauja geležinkelio linija. E, taip pat tikimasi užbaigti vienos ruožą iki 2015 metų. Sankt Pötenė taip pat statoma nauja pastatyta nauja geležinkelio stotis, atidaryta prieš keletą mėnesių. Ir 2012 m. gruodžio mėnesį bus atidaryta e, kita centrinė stotis, dėl kurios sutrumpės kelionės laikas 15 minučių. Ir tarp vienos ir Bratislavos taip pat kitais metais labai greitai jau bus atidaryta nauja geležinkelio linija. Žinoma, dar yra kai kurių vėlavimų, Eh, Kil Appenweil, Freilasingas eh, iki sienos. Ši linija šiek tiek vėluoja. Bendra 16 eh, priešdinio projekto kaina yra apie 27 milijardai eurų. Iki praėjusių metų pabaigos, 2009 metų pabaigos, apie pusę šios sumos jau buvo išleista. Ir dar kartą galiu pasakyti, kad tai geras rezultatas. Atrodo, kad ES e, papildomas finansavimas yra labai gerai sukoncentruotas, e, siūlant finansuoti e, sienos kirtimo ruožus, du tiltus Vokietijoje, virš Reino ir tarp Vokietijos ir Prancūzijos ir taip pat žemynų gilumos kliūtims pašalinti finansavimas yra skiriamas. Jūs gavote detalų sąrašą e, to, ką mes finansavome. Mes finansavome studijas iki 50 procentų, e, kai kur tai buvo nuo 40 iki 45 procentų indėlis. Mes kartu finansavome uh, darbus nuo 3 iki 25 procentų ribose. Ir tai yra gana nemažas indėlis. Jei pamėgintume daryti prognozes, mūsų finansinės perspektyvos įgyventinimo galutinės laikotarpis yra 2014 metai ir mes apskaičiavome, kad dar po 2014 metų liks 21 procentas, kurį reikės dar investuoti. 6 procentai darbų taip pat dar turės būti įgyvendinta. Taigi, po tos datos dar reikės skirti šiek tiek lėšų. Aš ketinu atnaujinti valstybių narių vienybę ir pasišventimą šiems projektams. Dėl kelių priežasčių. Ekonominės sąlygos nuolat keičiasi, dažniausiai į blogąją pusę. Ir toje naujoje padėtyje valstybės narės galėtų persvarstyti tokius projektus, atsižvegdamos į naujas sąlygas. O kita priežastis yra tai, jog keičiasi ir vyriausybės, tai yra natūralus demokratinio gyvenimo procesas. Ši Su šiuo projektu e, dirbdamas susidūriau su jo nutraukimu. Per tą laiką e, pasikeitė bent jau trys ministrai kiekvienoje valstybėje narėje susijusioje su šiuo projektu, taigi mes turėjome iš naujo pradėti savo darbą pasikeitus vyriausybei. Žinoma, tai yra natūralu. Esu e, ypatingas koordinatorius dėl to, kad praleidau tam tikrą laiką ir savo nacionalinėje vyriausybėje. Aš ir vėl e, e, buvau skirtas koordinatoriumi, tačiau aš negaliu kaltinti savo ankstesnio pirmtako, kadangi aš pas juo ir buvau. Taigi dėkoju uždėmės ir dabar lauksiu klausimų. Dėkoju. Ponas Brinkhost šeštojo projekto projekto ir kitų projektų koordinatorius. Ačiū, ponė pirmininkė, tikiuosi išvengsime mes čia vyriško klubo atmosferos, tikrai nekit, nemanau, kad taip turėtų būti. Kalbant apie šeštąjį projektą, mm, tai tikrai esminis etapas pasiektas, tikrai ne, nu, nereikia priminti tik kad tai yra rytų vakarų susisiekimo esminė grandis į pietus nuo Alpių. Nekarta šiame parlamente buvo kalbama apie įgyvendinimo, politiniai įsipareigojimai buvo patvirtinti Saragosoje praėjusi birželį, Prancūzija, Italija, Slovenija, Vengrija kartu su komisija pasirašė susitarimą, judėti į priekį. Šis klausimas aktualus ispanams, portugalams vakaruose ir net Ukrainai rytuose. Taigi kalbam apie esminę strateginę jungtį. Taigi reikia pasakyti, kad visi padarė tam tikrus įsipareigojimus, bet kaip pabrėžė kolegos ir kaip Pet Koks darė palyginimą tarp vištos ir kiaušinio ir kalbėjo apie keulieną e, ir kiaušinienę pusryčiams, tai akivaizdu, kad kaip ir jų atveju, taip ir mano atveju viskas yra labai susiję. Aišku, problema bus galutiniai terminai ir vėlavimas, pažanga nėra to lygi, reiktų susteikti ties dviem esminiais elementais, kadangi nuo jų daug kas priklausys kitose sritise. Turino e, atkarpa e, po Alpėmis per tunelį. Tai e, bus ilgas tunelis ir jeigu jis nebus įdarytas, kils problemų net Portugalija ir Slovenija. Triesto atkarpa. Pažanga nevienoda, pirmiausia dėl e, to, kad e, Prancūzijoje vyksta, viskas vyksta gerai, tunelis kasamas, turėtų baigti e, darbai iki šių metų pabaigos. Prisiminkime, kad ta esama istorinė atkarpa pagerinta, Parlamentas kalbėjo apie būtinybę patobulinti, nes senoji linija naudos neduoda. Situacija pasikeitė. Ir kadangi dirbu jau 3,5 metų, žinau, kad viskas trunka labai ilgai ir sudėtinga, bet darbai nestovi vietoje ir metų pabaigoje tunelis bus baigtas kasti. Daugelį kitų atvejų, reikia pasakyti, Italija taip pat davė savo įsipareigojimus. Labai svarbu, kad tai nutiko iki šių metų pabaigos dėl Madalinos tunelio bus susitarta, kuris jau yra Italijoje. Taigi projekto įgyvendimas pasiekė esminį etapą, e, nes teks atnaujinti metų pabaigoje pirmųjų metų Turino sutartį, reiks pereiti prie įgyvendinamojo etapo toliau finansavimas, diskusijos tęsiasi. Kalbama, kiek finansų bus skiriama itališkai projekto daliai. Aišku, viskas dar priklauso nuo valstybių narių biudžetinės situacijos, kuri tikrai neramina. Atsižvelgiant į šią situaciją, reikia pas, pasakyti, kad metų pabaiga bus esminis laikotarpis, todėl 13-14 metams pratesimas yra būtinas, Prancūzija ir Italija buvo paprašytos iki metų pabaigos užtikrinti finansavimą, taip pat skirti pakankamai technikos e, statyboms bei numatyti ateities struktūrą projekte. Ir pirmą kartą e, Tokiame projekte komisija dalyvaus kaip pilnateisė partnerė vyriausybinėms struktūroms, nestebėtojo teisėmis, bet pilnateisio partnerio e, teisėmis. Kaip jau minėjau, dar valstybės narės turės susitarti dėl vis gautinio projekto masto. Tarp valstybiniai veiksmai nesenai Slovenijoje pasirašytas susitarimas tarp Slovenijos ir e, Italijos dėl vienos atkarpos, Trieste veiks bendra slovėnų italų priežiūros institutė, kuri, kurią pakeis 11 metų pradžioje įkurta Europos interesų stebėjimo grupė. Komisija vėl čia dirbs kaip pilna teisė partnerė, kai liudyja e, pilna teisės partnerės statusą visame projekte. Struktūriniai fondai finansuos tarp valstybiniais veiksmus, taip pat ir koper liniją iki Liublianos. Beje, šioje atkarpoje darbai vyksta sėkmingai, ketinama jūs baigti 17 metais Slovenijos nuomonė. Aišku, e, gali būti problema, e, tiesioginis ryšys su Triesto ir Koper uostais. Šiaurės Adrijoje yra nemažai uostų, kurias reikia sujungti. Čia prireiks dvi šalių susitarimų. Būtina suvokti, kad galų gale šių dviejų uostų bendradarbiavimas nulems e, visą situaciją Adrijos regione. Toliau kas vyksta Italijoje, pažanga matoma, prieš dvi savaitės buvau Trieste, kaip minėjau, Veneto ir Žiulija regionai e, nustatė, kad tas vėlavimas, e, kuris yra šiuo met, e, bus netrukus panaikintas. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, išmušė tiesos valanda. Šių metų pabaigoje reiks atnaujinti Turino sutartį bei atnaujinti įsipareigojimus. Antras, triestas sloveniškoji atkarpa pažanga regima išskyrus koper triesto dalį. O galiausiai nepamirškime Vengrijos, ten nacionalinės atkarbos tobulinamus sėkmingas, bet tarp valstybinės jungtis dar nėra visiškai suderintos. Netrukus vyksime į Vengriją, kur naujoji vyriausybė ir tikėsime su jie susitarti dėl mums rūpiamų dalykų. Ačiū. Ir galiausiai ponas Vink. Aišku, apie IR temas prašom. So Pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, vėlgi aš galiu grįžti prie to palyginimo, kurį padarė Pedas Koksas su kiaušiniu ir višta. Manau, kad problema yra ta, kad mes bandome tą kiaušinį apdoroti Europos lygiu. Galiu pasakyti, kad tą temą diskutuojam labai daug, tačiau galėčiau paminėti ir daugybę pozityvių požymių. 330 tūkstančių kilometrų maršrutų funkcionuoja dešimtyje ES valstybių narių, būtent e, esant tai TMS ar TMS sistemai. Be to galiu pasakyti, kad labai daug e, yra pažangos padaryta suderinant RTMS e, techniką, gaunant ją iš skirtingų tiekėjų Italijoje, Šveicarijoje, Niderlanduose Itali ir kitur. Jeigu perskaitėte vidutinės trukmės laikotarpio apžvalgą, turbūt matėte, kad RTMS TNT politikoje yra labai matoma. Ir ateityje, kaip suprantu, dėl to e, tas matomumas dar labiau išriškės. Dar galiu pasakyti, kad ERTMS tampa tam tikra e, signalizavimo sistema ne tik ES, bet ir už jos ribų - Saudo Arabijoje, Taivane, Kinijoje Ir tai yra labai svarbus veiksnys, rodantis, kad ES yra lyderė. Ir mes turėtume remti e, tą e, poslinkį, nes tai yra labai svarbus e, technologinis Europos pasiekimas. Tačiau yra ir labai daug kitų problemų. Jeigu norite, kad būtų daroma pažanga, reikia apie jas kalbėti. Pirmiausia, mes turime suvienodinti RTMS e, paskirstimą, naudojimą. Be to dar yra labai konkrečių problemų Vokietijoje. Vokietija, kaip žinia, yra labai svarbi, nes geografiškai ji yra viduryje ES geležinkelių. Trečias dalykas - reikia mažinti kaštus. RTMS įranga dabar yra labai brangi. Taigi bandome trumpai E, pakomentuoti ERTMS e, išdėliojimo priemonės. 2008 m. Liepos mėnesį buvo pasirašytas bendras supratimo ant, e, memorandumas Romoje. Ir mes bendradarbiavome su komisija, su ERA ir su kitomis pagrindinėmis interesuotomis pusėmis. Dar visai neseniai mes kalbėjome apie tai, kad reikia pagreitinti ERTMS e, pastatymo keliuose e, sistemą. Įvairios darbo grupės parengė mums e, bendras rekomendacijas ir dabar galėčiau tik e, pristatyti tų rekomendacijų išvadas ir kaip viskas buvo įgyvendinama. Pirmiausia, veiklos taisyklės. Kai pradėjome taikyti ERTMS, sakėme, kad reikia trijų dalykų tam panaudoti – ir e, sukurti jų saveikumą. Tai yra pagrindinis mūsų tikslas transporto sektorėje. Turime optimaliai ištobulinti infrastruktūrą, turime įvesti ERTMS ir sukurti veiklos grupės. Mes suprantame, kad dabar esant tiek daug biudžetinio apribojimų, dauguma valstybių narių ir taip pat komisija pradėjo galvoti, kad viską galima padaryti iš kitos pusės. Ta prasme, kad galima pirmiausia žiūrėti, kaip galima suvienodinti veiklos taisyklės. Nes e, Nuo to priklausys, e, kaip bus galima dirbti, nes užtenka tik valios, labai daug pinigų nereikia, valios iš valstybių narių ir komisijos pusės. Bet yra nemažai dalykų, kuriuos būtų kur kas lengviau padaryti. Pavyzdžiui, traukinių ilgis. Traukinių ilgis ES vidutiniškai yra 440 metrų ir be didelių investicijų mes galėtume meiti iki 750 metrų. Tai reikš tiesioginį produktivumą. Iš karto bus rastas geresnis sprendimas e, krovinių transportui. Tai kodėlgi to nedarome? Ir ar kitų dalykų. Svoris, svoris vienai ašiai, koks yra e, pervežimo greitis, e, traukinių paskirstimas. Yra daugybė visokiausių priemonių, kurios nekainuoja daug, bet jos pastiprintų mūsų geležinkelio transporto efektyvumą. Dar vienas elementas, kurį norėčiau pabrėžti, tai yra autorizavimo procedūrų suvienodinimas. Egzistuoja nacionalinės autorizavimo procedūros, bet dėl jų iškyla labai daug sunkumų įgyvendinant ir e, pastatant ERTMS sukurtas tarsi tam tikras e, užburtas ratas. Yra labai konkrečių saugumo reikalavimų. Tam tikrose valstybėse narėse taip pat yra specialių reikalavimų viešųjų pirkimų srityje. Ir be bejonės e, iškyla galimybė, e, iškyla sunkumų suderinant RTMS sistemas. Taigi Jeigu to nepadarysime, tai pinigus naudosime daug, bet transporto sistemos efektyvumas padidės nedaug. Antras dalykas dar yra standartizacija. Dar labai dažnai yra diskutuojama dėl to, kokių e, specifikacijų reikia. Jeigu specifikacijų nesuvienodinsim, nesusandartinsim, tai iškils daug sunkumų. Žinome, kas buvo nuspręsta komisijoje, dabar jau yra legalizuotas standartas tai yra 230D, tai kodėlgi mes negalime, ypač viešųjų pirkimų srityje, tuo lygmeniu uh, įvesti vienodų standartų, tada RTMS būtų lengviau uh, pritaikyti. Žinome, kad 2012 metams yra numatytas kitas standartas 300 ir jį jau galima įrašyti uh, į reikalavimus viešiesiams pirkimams. Kodėlgi mes negalime suvienodinti 2300, mm, 230 iki 23, ir 2300, nes dabar dėl to iškyla daug sunkumų. Be to turime ženkliai pagerinti dialogą tarp skirtingų suinteresuotų pusių. Turiu galvoje geležinkelio bendrovių, infrastruktūros tvarkytojų, RTMS gamintojų, nacionalinių saugos institucijų, kurios atlieka labai svarbu vaidmenį, ir Europos geležinkelio agentūros. Jeigu mes galėsime pagerinti dialogą čia, tai jau ženkliai pagerinsime projektų gyvenimą. Produktų sustandartinimas yra dar vienas svarbus e, klausimas, kurį mes bandome išspręsti labai atidžiai dirbdami su gamintojais ir įprastomis sąlygomis gamintojai taip pat turėtų prisidėti prie ERTMS e, pastatymo, naudojimo. Šiandien mes sakome, kad e, reikia suvienodinti testavimo procedūras. Dabar valstybėse narėse jos yra skirtingos ir mes visas jas turime praeiti. Reikėtų sukurti bendrą automobilių tikrinimo procedūrą, išbandymo procedūrą ir Mano kaip koordinatoriaus e, mandatas numato, kad aš turiu pasirūpinti e, bendrų testavimo procedūrų įvedimu. vadinamasis LEP testas galėtų būti atliktas, tai leistų suvienodinti sistemas Europos lygiu. Tai būtų labai naudinga. Visapusiškas saveikumas. Jis bus pasiektas tik tuo atveju, jeigu E, skirtingi ilgųjų koridorių e, suinteresuotieji veikėjai sugebės tarpusavį susitarti. Todėl siūloma, kad ilgiesiams koridoriams, ypač krovinių koridoriams, būtų sukurtos specialios organizacijos, ministerijos valstybėse narėse to turėtų pasirūpinti. Tokiu lygiu galėtų dirbti aukšto lygio ministerijų atstovai tokios organizacijose ir jie būtų atsakingi už koridorių programų gyvendimą. Valdymo lygių mes turėsime infrastruktūros valdytojus, kurie bus atsakingi ne tik už programų ir planų kūrimą, bet ir jų įgyvendinimą. Tokia struktūra jau trejus metus dirba A koridoriuje, einančiame į Ženevą arba C koridoriuje Ir dabar tokia sistema yra vėdama į stambiausius krovinų koridorius. Rezultatai akivaizdus, pažanga yra pasiekta akivaizdi ir tikimės, kad ateityje mes e, išplėsime tokią sistemą. RTMS ir legacy sistemos turi būti sukoordinuotos. Staiga mes negalim peršokti prie RTMS sistemų visoje ES. Visuomet tam reikia mums šiek tiek laiko, Todėl reikia geriau koordinuoti veiksmus, kad tas perimas nuo vienos sistemos prie kitos vyktų sklandžiau. Trumpai dėl Vokietijos. Aš suprantu, kad Vokietija atlieka neįlinį vaidmenį įgyvendinant ERTMS ir sukuriant funkcionalų saveikumą. Keturi krovinių koridoriai eina per Vokietijos teritoriją. Be to, Vokietijos vyriausybė jau anksčiau yra įsipareigojusi atsižvelgti į tai, kokios įrangos reikia visiems keturiems koridoriams. Šiandien turime visą eilę veiksnių, su kuriais jūs esate puikiai susipažinę, taip pat kaip ir aš, kurie šiek tiek trukdo įgyvendinti tos projektus. Vokietija šiek tiek pristabdė projektų finansavimą ir mes kalbėjome su jų transporto ministru, sakėme, kad e, traktuokime A koridorių kaip pagrindinį prioritetą, nes jis yra pagrindinis krovinių pervežimo koridorius ir jame yra pasiekta daugiausiai pažangos įgyvenant RTMS. O kitose koridoriuose žiūrėkim, kas yra įmanoma ir pagalvokim apie tai, kokių sunkumų iškyla dabar Vokietijoje. Kai apie tai pasikalbėjome su Vokietijos vyriausybė, supratome, kad egzistuoja trys priežastys, dėl ko e, dėl to yra deramasi. Pirmiausia, tai yra kaštai. Galiu aiškiai pasakyti. Yra išreikšta daug minčių apie kaštus Vokietijai susijusius su RTMS, ypač jeigu tos sistemos neveikia. Yra kalbama, kad reikia 4,5 milijardų eurų RTMS įgyvendinti Vokietijoje. Tai yra tiesa, ir tai apimtų visus koridorius, kurie būtų Vokietijoje. Tačiau jeigu išskirtumėm prioritetinius koridorius, ypač A koridorių, tai suprastume, kad tos sumos yra kur kas mažesnės ir šiuo metu e, A koridoriui reiktų maždaug 400 milijonų eurų penkeriems metams. Taigi, mano nuomonė, tokia, kaip, tokia šalia kaip Vokietija, tokia suma yra į, įveikiama O iš esmėsgi tai yra labai svarbu tam, kad bendra saveikumo sistema būtų e, patikima ir kad A koridorius galėtų būti naudojamas. Diskusijose dėl kaštų reikia labai aiškiai pasakyti, kad labai daug kas e, dažnai tie skaičiai yra padidinami visuomenės diskusijose. Taip pat vyksta diskusija dėl skirtingų versijų, dėl skirtingų standartų, bet tai yra labai jau techninė diskusija ir aš čia ją nesileisiu, nebent jūs turėsit klausimų, pabandysiu juos atsakyti, jeigu tai būtų. Kitas dalykas - biudžeto prieinamumas. Joks techninis sprendimas, kaip egzistuoja nuomonė, negali būti dabar finansuojamas, nes finansų ministerijos neduoda biudžeto Manau, kad reikėtų atsižvelgti į tai, ką aš sakiau apie kaštus. Turi būti rastas būdas mums eiti į priekį koridoriuje A, kaip pirmam prioritetui, o paskui tolimesnėje perspektyvoje reikėtų pagalvoti ir apie kitus krovinių koridorius. Trečias elementas e, - įrangos pačiuose automobilių kabinose sutvarkymas. Manau, kad e, tolimųjų reisų vairuotojai turi turėti tokią pat įrangą savo e, automobiliuose, kaip ir visi kiti vairuotojai, viską reikia suvienodinti. Sistemą reikia, aišku, supaprastinti, tokiu būdu galime sumažinti kaštus ir tai galime daryti koordinuotai. Kitas dalykas, kokiu paskatų mums reikia, kad tas pasikeitimas, ypač geležinkelio bendrovėse, įvyktų sparčiai Aš suprantu, kad geležinkelių pakete galima galvoti apie 5 procentų nuolaidą um, mokesčiams, kurie yra taikomi e, vietovės, vietovėms e, su ERTMS. Ir Europa turėtų suprasti, kad reiks nuo penkerių iki šešerių metų tam, kad būtų perėta prie tos naujos sistemos. Aš pats optimistiškai vertinu tą galimybę. Techninis sprendimas egzistuoja, jis yra legalus, todėl turime pagalvoti tik apie techninės problemas ir ekonominės problemas, kurias reikia išspręsti. Tačiau e, tas metodas e, turi potencialą optimaliai e, išnaudoti transporto jungtis, viskas mūsų rankose, šiek tiek vėluojame, apie tai ir kalbame vidutinės trukmės laikotarpio peržiūrė, tačiau viskas yra valdoma. Todėl dabar, manau, mes galime tik tai eiti į priekį. Ir, kaip Pat Cox sakė, tas kiaušinis pagaliau gali būti panaudotas per ERTMS ES. Dėkoju ponui Vinkui, Brinkhorstui, Balašui ir Koksui. E, dabar pasisakys tie, kurie yra sąraše. Jeigu nesate sąraše, tai praneškite man, suteiksiu Jums žodį, ponas Kramer, ponė Runner, ponė Ajala, ponė Lichtenberger, Fajernkun, Rykiai, Bak. Mr. Cock, I've seen anybody else. We're not. Taigi, tęsime. Ponas Kenčian. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man buvo labai malonu išgirsti šių keturių koordinatorių pranešimus. Kadangi jie mums papasakojo tai, kas yra labai svarbu kalbant apie prioritetinius projektus. Ponas Koksas apžvelgė visą tai, apie ką mes jau šiandien girdėjome, yra 17 ir 6 koridoriai iš abiejų Alpių pusių, kurie sujungia pirmąjį prioritetinį projektą Šiaurė pietus ir taip pat prie to pridedame e, koridorių į vakarus, Genuja, Rotterdamas, taip pat šeštasis prioritetinis projektas į Atlantą ir, man atrodo, tokiu būdu mums susidaro viso tinklo vaizdas kuris yra labai svarbus Europos ateities raidai. Taigi mes esame ateities vystimosi centre. Ir mano nuomonė tai yra tinkamas valdymas. Pasinaudodami ERTMS mes galėsime pasiekti visos sistemos savykumo, tai yra labai svarbu konkurencingumui. Tai mums pateikia labai gerą vaizdą ir, man atrodo, politiškai mes neturėtume žvelgti atgal, turime žiūrėti į priekį ir tikrai turime pasimokyti iš to, ką išgirdome šiandien. Mes tikrai gavome postumį žiūrėti pirmin Aš jau kalbėjausi su ponu Koks, su ponu Brinkhorstu daugeliu progų ir žinau, jog jie yra labai pasišventę tam, kad šie projektai būtų stumiami į priekį. Aš skaičiau jų ataskaitas, žinau, kad yra problemų, yra vėlavimų, tačiau jie yra nusiteikę optimistiškai, yra įsitikinę, kad šias problemas bus galima išspręsti. Ir aš tai pakartoju. Todėl, kad jei atsiras problema vienoje vietoje, mes neturėtume e, paprasčiausiai sakyti, kad e, nekreipkime ją dėmesio, kadangi tai sužlugdysi visą tinklą. Mes turime išspręsti tas problemas. Aš kalbu už visą EPP frakciją. Kalbant apie vėlavimus, Jeigu pažiūrėtume į koordinatorių ataskaitas, pamatytume, kad viena iš problemų yra finansavimo trūkumas, o tai turės neigiamą poveikį jau esamoms problemoms. Tai nėra tinkamas požiūris. Jeigu vyksta vėlavimas, jeigu susidurėma su biurokratinėmis, politinėmis vietos problemomis, mes turime jas išspręsti, tačiau tikroji problema yra bendras finansavimas. Jo nėra krizės laikotarpiu. Tai yra tikroji problema, su kuria susidurėme. Taigi mes neturėtume mėginti perkelti kaltinimo naštos. Mes turime ieškoti sprendimo. Aš jau sakiau, pirmininkė, kad mes turėtume pažiūrėti tuos įgaliojimus, kuriuos turi šie koordinatoriai ir pamėginti spręsti vietos neveiksmingumo problemas, kadangi jos egzistuoja. Koordinatoriai iš Europos turėtų sugebėti nuveikti daugiau, jie turėtų turėti daugiau įgaliojimų veikti vietoje. Nežinau kaip, bet būtų reikalinga taip svarstyti, tam, kad mes galėtume išspręsti šias kritinės vietos problemas. Aš tikrai manau, kad mes esame teisingame kelyje, tikrai manau, kad taikome tinkamą požiūrį, tikrai tikiuosi, kad komisijos narys, kuris apibūdino kai kurias iš problemų, šiandien anksčiau mūsų posėdėje ras būdą, kaip reikėtų veikti ne tik vien tik tai per biudžetą, bet ir kitais būdais tam, kad galėtume užtikrinti, kad atlikę būtinus tyrimus mes galėtume iš tikrųjų veikti. Man atrodo, mes kalbame apie 8 milijardus. Taigi mes turime rasti būdą, kaip įgyvendinti projektus. Ačiū, ponia Ajala Center. Taip, ačiū pirmininkė. Turiu keletą klausimų koordinatoriams. Norėčiau prisijungti prie pono Kančian, dėkodama koordinatoriams už tai, jog nupiešė tokį optimistinį vaizdą su kiaušinienė ir lašiniais. Nesu visiškai tikra, kas yra kas, tačiau tai tikrai labai dinamiška mintis. Pone Koksai, turiu klausimą Jums, kalbant apie vidutinio laikotarpio peržiūrą, kalbant apie koridorius, ar Jūsų projektai atitinka laikotarpio vidurio kriterijus. Mes Ką tik gavome šį dokumentą ir man įdomu išgirsti, ar šis dokumentas jums yra naudingas e, jūsų veikloje susijusioje su regionais. Pavyzdžiui, pirmajame projekte kalbama, kad tunelis susidurs su problemomis, e, būtent Brennerio tunelis. Taip pat turiu klausimą ponui Balašui. Ar yra techninis sprendimas dėl Karls Ruės? ar bus galima išspręsti padėtį iki 2010 metų pabaigos, tam, kad būtų galima ir toliau finansuoti šį projektą. Pone Brinkhorstai, Lionas Turinas. Tai beveik e, tapatus projektas Ispanijos projektui ir tikrai sutikome, kad e, Ispanijai ir Portugalijai dėl to bus nauda. E, žinome, kad Iberijos pusėsalis. salis taip pat bus susijęs, mes vis dar susidurime su tarp, tam tikromis tarpvalstybinėmis problemomis. Taigi man įdomu išgirsti, ar visos tos naujos sąlygos, kurios buvo nustatytos e, vidurio laikotarpio peržiūros metu, bus naudingos. Žinoma, būtų labai svarbu nustatyti. Yep projektų vykdymo būdą ir pažiūrėti, ar mes galėsime finansuoti e, Lyono Turino projektą iki 2012 metų. Ispanija e, paskyrė ERTMS projektą vienu iš prioritetinių projektų. Taigi, ponė Vink, ar jūs e, galėtumėte paaiškinti, kaip vidurio laikotarpis paveikė ERTMS sistemos įgyvendinimą, ar tai reiškia, kad ji taps prieinamesnė geležinkelių srityje? Ačiū. Ačiū ponia Maisner už liberalų frakciją. Ačiū ponė pirmininkė, norėčiau nuoširdžiai padėkoti koordinatoriams. Šiandiena nepaprastai svarbi, kadangi daug sužinojame smulkimeno apie kiekvieno iš projektų, galime todėl geriau dirbti. Pradėsiu nuo pono Brinkhort, kur vienintelis, kuris Mm, netrodo tiesiogiai su Vokietija susijęs, kadangi nesu gerai susipažinusi su jūsų projektais. Jūs sakėte, kad iki 15 metų valstybės narės turi laiko parodyti, jog sieks dirbti europinių lygmenių. Taigi, ko trūksta, kodėl trūksta ir kaip būtų galima jums padėti. Aišku, ga, galima sutaupyti lėšų, nutraukiant negyvendinamus projektus, bet kit, kaip kitaip mes baigsime kurti europinius e, tinklus. Kitas klausimas, bet koks jūs sakėte, kad Vokietijoje vyksta nelabai gerai dalykai, gal patikslintumėte, kas negero ir kaip galėtumėm jums padėti. Aišku, mes esame Vokietijos piliečiai, bet siekime, kad geležinkelių tinklas toliau būtų plečiamas. Pone Balaš, turiu jums labai konkretų klausimą 17 projektas koridorius su Bratislava, žinome, kad Štutgartas e, 21, e, Gelžinkolio stotis statoma, tai ir ten vyksta demonstracijos prieš statybą, tai susiję su jūsų e, kruojamu projektu. Kaip galėtumėme padėti, padidinti traukinių pralaidumą pritaikius naują sistemą būtų mažiau anglės dvideginio išmetama ir ar projekto nevykdymas, stoties nestatymas keltų pavojų projektai. Toliau, kolega, kalbėjote apie RNTMS vykdymą Vokietijoje, kur galima pajudėti į priekį pakankamai sparčiai. Jūs sakėte, kad Vokietija turi neteisingas nuostatas apie sąnaudas. Gal turite konkrečiai paskaičiavę, kad būtų galima atgaivinti diskusijas? Ačiū. Uh, Labai ačiū. Aš mėginau padaryti, kad tai netaptų vokiečių diskusijomis, tačiau dabar kalbės ponas Kramer. Ačiū, kad suteikėte man žodį, nors e, esu iš Vokietijos. Ačiū koordinatoriams, ponė Koks. Jūs nupiešėte optimistinį vaizdą, bet realybė kitokia. Nürnbergo Erfurto e, atkarpa 10-11 turėtų būti baigta, o dabar panašu viskas nusikels iki 20 metų. Bazelio tunelėje, nežinau, man atrodo, kad jūs prasirinkite su le... realybė. Yra jau du tuneliai Glečbeko Ir dar vienas tunelis baigiamas statyti, tačiau Brenner Bazelio tunelis visuomet yra prioritetinis, o neaišku, kaip Vokietija prisijungs prie jo, tai gal reiktų jo atsisakyti ir pažiūrėti, ką turime. Mes, sakome, neturime pinigų, bet nei vieno projekto nenorime atsisakyti, nors e, už 50 km yra puikiausias tunelis, e, kasome dar vietą. Uh, E, Nürnbergo mesino tilto nepaminėjote, gal galėtumėte tarti apie tai keletą žodžių. Pone Balaš, jūs nieko nepasakėte apie Stuttgart 21 geležinkelio stotį, visas pasaulis kalba apie tai, apie švabų maištą, pilietis E, piktinasi, e, nes sąnaudos yra milžiniškos ne tik Baden-Württembergo žemėje, bet ir Vokietija klausė, jeigu mes viską sukišėme į Stuttgarto 21, tai kitiems projektams neliks pinigų, o to negali būti. Jūs nuolat atsakote už į mano klausimus pakankamai sąžininkai, kad Štutgarto mm, geležinkio stotis nėra europinis projektas, Ir e, nei parlamentas, nei komisija nepritarė dabartinės stoties nugriuvimui, nors Vokietijoje girdisi kitokie balsai. Ponas Kalas pirmadienį pasisakė labai ryštingai šią temą, labai gerai, galite tik kartuoti, nes e, norima išgirsti, tik nesu, ne visuomet pavyksta. Uh, Štutgarte 70 procentų žmonių, kurie ten vyksta, persėda, tačiau į Ulmą vyksta daug žmonių, neatsižvelgiama ir į krovinių transportą. Tikrai negalima, kad taip nutinka. Vos kartą į jį buvo atsižvelgta, kai buvo e, skaičiuojama sąnaudų naudos analizė. Dabar statoma atkarpa yra dvi sąsojos su mm, Ulmu, kurie netinkamos e, krovinių transportui, taigi visiška nesąmonė, kai kalbame, jog norime daugiau krovinių keležinkeliais, o už 7 milijardus statom mm, mas geležinkelis, kuris taip pat netinka krovinių transportui. Tai ne, nenostabu, kad žmonės siobingai pyksta. Uh, vienos gelžinkelio stotis ir nauja atkarpa yra reikalinga ir būtina. Tačiau Štutgartas bus dar vienas, viena pernelyg mažai pajėgumų tur, turinti gelžinkelio stotis vos aštuonios juostos, vos aštuoni keliai, Ir akivaizdu, kad tokį projektą reikia nutraukti. Ponai Brinkos, Lionas Turinas, viskas yra gerai, jeigu tos sutartys bus pasirašytos. Aš abejoju, Italija turėtų pasirašyti tris sutartis, o mm, rinkimai jau artėja. Ar tikite sėkme? E, Pone Vink e, 23 milijonų Vokietija nenori įsisavyti, kurios galėtų gauti pagal bendrą finansavimą. Aš nemanau, kad tai yra uh, sąnaudų problema 4,5 milijardo visada kažkur kabo ore. Kodėlgi yra tokia situacija? Gal tai yra konkurencinis pranašumas uh, Vokietijos geležinkeliams, jeigu RNTMS nepradės veikti. Uh, Vokietija sako, Vokietijos geležinkeliai sako, kad techniškai nėra pasiruošta. Yra 20 e, RNTM sistemų, kurios tarpusavėje nėra suderintos. Turi pasikeisti situaciją ir viską suderinti. Ir dar norėjau paklausyti dėl pirmojo koridorius, kodėl jis nebus pailgintas iki Kopenhagos, kadangi Berlyno Rostoko atkarpa yra plečiama ir galima būtų pratesti viską iki e, e, Kopenhagos ir Stokholmo, tačiau yra tam tikri trūkumai prie Berlyno ir Hamburgo. Ir paskutinis klausimas, ponė Fink, kaip išspręstas konfliktas tarp uh, Vokietijos Prancūzijos dėl Papinjon. Uh, ispanai norėjo RNTMS, vokiečiai ne, prancūzai laikėsi savo nuomonės, koks bus sprendimas. Ir paskutinis klausimas, kodėlgi mes nenorime suderinti už viešųjų pirkimų procedūrų. Ir tikrai nekantraudamas laukiu jūsų atsakymų. Ačiū. Kai jūs pradėjote kalbėti, nuo tada mano kalbėtojų sąrašas pasidarė dar ilgesnis. Uh, Aš žinau, jog jūs tikrai turite abejonių dėl Štutgarto 21. Tai tikrai tiesa. Next. Toliau. Jeigu kalbėtojai nori kalbėti apie Štutgarto, Štutgarto 21, prašyčiau išreikšti trumpai savo pastebėjimą. Toliau, ponė Rainer. Ačiū, ponė pirmininkė, pabandysiu kalbėti trumpai Na, akivaizdu, kad klausimai tikrai kartosis, kadangi esu iš Austrijos, noriu paklausti pono Koks ir paklausti apie Briner Bazelio tunelį. Nuolat e, mane stebina ir po metų parlamente, kad infrastruktūriniai projektai yra tokie brangus iš ties jie yra labai daug kainuojantis, todėl turi būti ilgalaikis planavimas, nes iš vienerių metų biudžeto jų nefinansuosi. Kalbame šiuo metu apie kitų metų biudžetą, apie tai, kad bus atidėti tunelių projektai Brenner Bazelio ir kiti keletas projektų. Taigi linkiu didžiausios sėkmės dėrybose su Italija ir tikrai parodyti didelį išradingumą ir ryštą, tačiau be visų kitų gaidų, gandų pasklido žinios, kad Brenner Basel tunelio darbus trukdo ge geologinės aplinkybės ir, prieig ir prieigos čia statyti infrastruktūrą sudėtinga dėl kažkokių teritorinių problemų. Pone Lichtenberger. Ir aš įtariu, kad žinau, apie ką kolegė jūsų paklaus. Ačiū, ponė pirmininkė, atsiprašau, kad lakstau tarp mūsų ir teisės komiteto. Labai sudėtinga visur suspėti ir būti laiku. Na, aš perskaičiau ataskaitas koordinatorių, nors ir negalėjau visų jūsų išklausyti. Visiškai akivaizdu, kad projektai, kreipiuosi į ponę Koks, jei nėra šiaurinio ar pietinių prieigų užtikrinta ir jungčių nėra, tai e, turėtų būti stabdomi. Manyčiau, Brennerio pietinė prieiga yra labai abejotina, Jūs ataskaitoje apie tai kalbate, kad nėra net projektų, ypač kai žinome, kaip ilgai Italijoje trunka nuo projekto pereiti prie statybų, kai kyla milžiniškų abejonių, ar bus galima rytoj pradėti statyti Brenner Bazelio tunelį, Werner Weiss tunelis. Žinome, kad pastatyti kilometrą geležinkelio Italijoje kainuoja keletą kartų daugiau nei kitur Europoje. Tai yra faktai, iškėjantis iš turimos informacijos jau esamų geležinkelių. Todėl reiktų atskirti pažadus nuo faktų. Faktai tokie net nėra planų, pažadai yra tokie, kad gal kada nors Italijoje rasime pinigų tunelių tolesniai statybai. Todėl prašau pažvelkime į alternatyvius projektus, naujus, naujas jungtis. Toliau ponia Balaš. Labai įdomi informacija, jo koridorius atrodo nuostabiai, išskyrus keletą problemėlių, tačiau užduosiu tą klausimą, kurį nuorat, nuolat keliu sakyčiau, kad Bavarijos e, pramoninį trikampį reiktų įtraukti, e, būtent vesti trasą per šiaurę, o ne per pietus per Salzburgą, tai būtų patogu krovinių transportui. Taigi, ar čia yra e, šviesa tunelio gale, ačiū Dievui, kad šį kartą tunelio nereikia, tiesiog konstatuoju situaciją Valstybės narės jau šiandien grasina mažinti ES biudžetą. Kiekviena valstybė narė nori iš to sumažinto biudžeto, kurį, į kurį sumokėti siekia kuo mažiau, gauti kuo daugiau be e, padengto bendro finansavimo yra neįmanoma. Kur pinigų nėra, net ir e, Kaiseris jokių teisių neturi kaip sakoma, Vokietijoje. Aš noriu prisijungti prie kolegos e, klausimų dėl Štutgarto, bet tu asmeniškai su jumis susisieksiu dėl tam tikrų likusių klausimų. Hvala. Labai ačiū už tai, kad suteikėt man žodį. Taip pat dėkoju visiems koordinatoriams už tai, kad buvo parengta tokia išsami ataskaita. Aš manau, kad reikėtų šiek tiek nušviesti iš Slovenijos perspektyvą. Pone Brinkhorst, pirmiausia, turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, jog jūs sugebėjote išskirti politinį projekto aspektą e, šeštame PP. Jūs sakėte, kad Slovenija pasiekė ženklios pažangos gerindama vidinę geležinkelių struktūrą. Tačiau man šiek tiek kelia susirūpinimą tai, kad įgyvendinant šeštąjį prioritetinį projektą buvo dėlsiama ir pažanga buvo siekiama nevienodai. Slovenija, mano nuomonė, turėtų modernizuoti geležinkelio liniją penktajame Europos koridoriuje, paneuropinėme koridoriuje, tai yra šeštasis prioritetinis projektas. Šis koridorius bus statomas E, tam, kad iš Kopar ir kitų Adrijos jūrų uostų e, sunkvežimiai galėtų važiuoti. 60 procentų krovinių e, iš tų uostų važiuoja į Vengriją ir po to į Aziją. Penktasis pan Europos koridorius yra šeštasis prioritetinis projektas. Jis yra labai svarbus jungiamasis projektas tarp, dešimto, tarp ten koridoriaus jungiančio Europos šiaurė ir pietus. Be to reikėtų išplėsti koridorių į vakarų Balkanus. Apie tai reikėtų dažniau kalbėti. Naujosios valstybės narės nesugebėjo pasivyti senųjų valstybių narių nuo 2004 metų. Slovenijoje, pavyzdžiui, Labai didelė dalis kelių infrastruktūros buvo finansuojama iš nacionalinio biudžeto. Todėl aš laikausi nuomonės, kad galvojant apie tam tikrų projektų bendrą finansavimą valstybėse narėse, reikėtų atsižvelgti ES ne tik į tai, kiek pinigų buvo skirta tam tikriams projektams, bet ir į tai, kiek procentų projektų vienoje ar kitoje valstybėje narėje E, buvo įgyvendinama, turiu galvoje prioritetinius projektus. Savo ataskaitoje jūs išreiškėte susirūpinimą, kad Italija šiek tiek vėlavo, bet to reikėjo pagalvoti apie naująjį Turino susitarimą tarp Prancūzijos ir Italijos. Sakėte, kad jeigu susitarimas nebus pasiektas iki šių metų pabaigos, tai tas projektas labai vėluos. Ar jūs vertinate optimistiškai galimybę pasiekti susitarimą iki šių metų pabaigos ir ar bus pasirašytas naujas Turino, nauja Turino sutartis? Ar yra grėsmės faktorių tam projektui? Aš manau, kad dabar pakeitus prioritetus būtų padaryta labai didelė klaida. Ačiū. Grazie, prezident. Ponas Ūgeis. Ho successo la metafora di Pat Cox sull'uovo e sulla, sulla gallina. Quindi vorrei fargli una domanda utilizzando... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą dėl tos e, vištos kiaušinio metaforos. Can't Eh? Posso? Grazie. Il eh, PP1 nasce uovo a Berlino. Dėl PP1. Kiaušinis yra Berlyne, o višta turėtų nudvėsti Palerme. Bet jūs savo praneš ataskaitoje nieko nekalbate apie tos vištos nugaišimą. Apie Palermą niekas nešneka. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, kiek laiko prireiks visam tam pasiekti ir kiek tai kainuos? Iš kur bus gauti finansavimo šaltiniai? Iš kur turiu galvoje e, tiltą virš mesino sąsiaurio? Kiek laiko tam reikės? Antras dalykas, ar yra planas B Liono Turino ruožui? Dabar problemos yra tarsi nuneigiamos, bet ar negeriau būtų pagalvoti apie tai, ką galima padaryti? Ačiū. Ponas Kūn. 21. No, not 21. Uh, ich glaube, es ist notwendig. Manyčiau, e, yra būtina ir apie tai koordinatoriai kalbėjo atsižvelgti į ekonominę situaciją pasaulyje, regime, kaip iš tolimų rytų pasiekė didelį prekių kiekį Europą per Sueco kanalą į viduržėmę jūros uostus, todėl reikia paskirstyti šios krovinių srautus. Negalime e, sakyti, kad e, užteks dviejų tunelių, kad mums nereikia Brezerio, du tunelių, mums reikia stiprinti uostus Adrijos jūroje, tai dar viena galimybė aprūpinti rytinę Europos dalį, taip pat reikia gilominio uosto, kiekvienas, kas yra susidūręs su situacija, žino, kad, susit, kad e, Triesto ir Kopos uostų klausimus turime tinkamai spręsti, reikia giluminio uosto šiame regione. Akivaizdu, kad mums reikia RNTMS. Viena pusė politiškai palaiko ir nori mm, įsisukti su mažomis sąnaudomis, bet viskas sukišama iš Stuttgartas 21. Turime labai aiškių skaičių reikalauti, kad visa Vokietija kartu judėtų į priekį ir ponė Koks, manau, susitarėte su ponu Soveri, kad reiks pratesti ten 22 arba ten vieną iš Berlyno į Rostoko. Ir tai susiję ir su pono Kramer pasakytomis mintimis, aš jam visiškai, jį visiškai palagau, tačiau kartu pritariu Štutgart 21 projektui. Thank, thank you very much, um, Mr. Rike. Je vais pas vous parler, euh, Monsieur le Président. Pone pirmininkė, aš nekalbėsiu apie Štutgartą 21. E, nors aš ir esu gerai susipažinęs su Austrijos ir Vokietijos geležinkelių problemomis, nemanau, kad šiandien mes čia pasieksime pažangos. Aš noriu padėkoti gerbiamiams koordinatoriams už jų atliktą darbą ir taip kokybiškai atliktą darbą. Ir aš turiu klausimą, e, kuris būtų toks. Kaip galima e, vadovauti orkestrui, nežinant, kaip e, jo atskiros dalys veikia? Mes turėtume pagalvoti apie skirtingų e, projektų elementų suderinimą. Aš porą trejata komentarų sakysiu. Pažvelkite pirmiausiai projektus. Žinoma, visiems įdomu sužinoti, kokia pažanga padaryta, kaip koordinatoriai susidaroja su sunkumais, bet geriau suprasti, kas iš tiesų vyksta. O kokie resursai ES yra skiriami transportui? Milijardas eurų per metus yra skiriama ETMT. Tokiu būdu mes galime paskaičiuoti, kad vien Brennerio tunelį užbaigti su tokiais pinigais prireiks 57 metų. Vadinasi, iš esmės regionai ir valstybės nulems, kaip greitai bus dirbama, pasiremdamos mūsų fondais, struktūriniais fondais ir panašiai. Vidutinės trukmės laikotarpio peržiūroje, galvojant apie tros projektus, Neturėtume apsimesti, kad mes e, e, valdome ten politiką. Ar iš tiesų mes turim galimybių tai daryti? Man atrodo, kad yra labai iškreiptai suprantama tai, ką mes e, darome ir kas iš tiesų vyksta. Dėl ERTMC, žinoma, tai turi didelę simbolinę reikšmę, čia sukursime visus ten projektus. Net jei ir visi tuneliai bus pastatyti ir keliai nutiesti, ERTMS nepasiteisins, nes nėra sistema suvienodinta. Nėra bendrų saugos taisyklių, nėra saveikumo mechanizmo ir be to mes pamirštame e, dažnai personalą ir techniką. Ponas Vink puikiai dirba, tačiau jis kalba apie ERTMS ir tam tikras sujungimo priemonės, nekalbėdamas apie Europos geležinkelio agentūrą. Nei karto jos nepaminėjo bet kita agentūra yra vienintelė veikimo priemonė mūsų rankose. Aš galiu pasakyti, kad EPP neleido suteikti 600 milijonų eurų šiai agentūrai, todėl ta agentūra dabar negali dirbti to, ką jai priderėtų daryti. Pone Vink, jūs sakote, kad mes neturime šimto milijonų, kuriuos galėtume skirti ERTMS, betgi visur yra tokia pati padėtis. Gali būti, kad e, e, pavyks mums pasiekti tą saveikumą tarp skirtingų sistemų ir tai leis užtikrinti status quo, bent jau jeigu nebus pasiekta pažangos. Skirtingi projektai E, turi savų problemų. Vokietijoje, Austrijoje labai daug problemų yra dėl geležinkelio stočių ir panašiai. Bet ką reikėtų čia matyti? Jeigu mes nesuimsime politinių vadžių į rankas, mūsų koordinatoriai turi dirbti taip, kaip gali dabar tai nepriversime valstybių narių įsipareigoti veikti. Ja. Ponas Bach, ačiū ponė pirmininkė, ačiū mūsų keturiems koordinatoriams už ištamius ir įdomius paaiškinimus. Tiek jau daug buvo pasakyta kolegų. Nebeturiu klausimų dėl koridorių. Bet du konkretus klausimai. Ponai Fink liko dėl RNT TMS. Sakėte, kad jau dešimtyje šalių sistema įdėkta. Noriu paklausti, ar šiuose šalyse pasiekta ta pati pažanga, pasiektas galutinis lygis. Antras klausimas taip pat susijęs su pirmuoju. Daug yra bandymų įdėkti RNTMS sistemą, kokia yra materialinė bazė Žinau, kad dėl ekonominės krizės daug įmonių, kurios naudojo senesnę materialinę bazę, net nebegalvoja atnaujinti savo įrangos, įdėkti naują sistemą, ką e, darysite, ar kokias paskatas taikysite, ar galtinius terminus nustatysite, nes kokią naudą duoda geriausia infrastruktūra su aukštais saugumo standartais, jei tie traukiniai važinėjantis šiomis e, trasomis e, yra pasenę. O gal reiktų kalbėti ne tik apie paskatas, bet ir pakalbos teikimą, kad neliktų spragos tarp materialinės bazės ir įrangos. Dėkui dabar ponas Koch. Ačiū ponė pirmininkė, e, gerbėme ponė Koks. Nieko negirdėjau. Berlin, Halle, Erfurt, Nürnberg atkarpa pirmajame projekte leidimai duoti jau prieš 10 metų, 60 procentų pinigų įsisavinta, visos svarbiausios jungtis atliktos, tai Vokietijos žaliai reikalauja sustabdyti e, statybas, nes e, esą negalima šią trasą gabenti krovinių. Ar žinote situaciją ir ar yra kažkokių panašių tendencijų kitose atkarpose, ponė Hills? Vils, atsiprašau. Äh, Ačiū. Pone Balaš, klausydama jūsų, stebėjusi, kad Paryžiaus Bukarešto magistralė baigėsi Štutgarde ir pritariu kolegai dėl Štutgard 21 komisijos klausiau, ar Štutgard 21 gavo TNT rėmimo lėšų, tas buvo paneigta. Uh, greičiausia kalta brošiūra sukėlusi nemažai sumeišties, kadangi nėra šios projekto vienareikšmiška situacija. Magistralės atkarpa vadinama ir Štutgartas 21, giriama ir požem, požeminis, požeminė atkarpa, O ponė Merkel netgi tvirtino, kad parlamentas balsavo už e, naujos geležinkelio stoties statybą. Prisiminkime, kad e, Štutgarto senoji stotis ir, yra labai sena ir tikras inžinerinis laimėjimas. Žmonės savo laiku e, aplink Ulmą buvo labai nepatenkinti, kadangi nėra aptarnaujamas e, priemestinis sutikimas ir e, krovinių transportas. Tai siūlau gal atkarpai skirtas lėšas reiktų panaudoti tikslingiau, ponas Kačin dabar. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani gospodje koordinatorji. Najprej bi. Labai ačiū pirmininkė, gerbėmieji koordinatoriai, pirmiausia, norėčiau pasveikinti jūs visus. Man labai malonu, kad jūs leidote mums taip išsamei padiskutuoti, dėkuoju už jūsų nuveiktą darbą. Norėčiau pabrėžti štai ką. Man atrodo, mes visi supratome, kad mes paprasčiausiai neturime pakankamai finansinių priemonių, kad galėtume investuoti į transporto infrastruktūrą. Mūsų poreikiai yra daug didesni negu mūsų finansai. Tuo pat metu lėšos, kurios yra prieinamos, nėra laiku aktyvuojamos. Mes nežinome, kaip jomis laiku pasinaudoti. Nebuvo ne vieno projekto, kuriame mes nesusidūrėme su vėlavimu. O tai paradoksas. Nesvarbu, į, iš kokios politinės mm, nuomonės pusės mes pažiūrėtume į infrastruktūrą ir visą kitą, kuomet tik tai uh, sukūriama infrastruktūra, piliečiai žinoma yra patenkinti, džiaugiasi tokia infrastruktūra. Žvelgiant apskritai, tai yra Europos lėšos, kurios yra investuojamos. Todėl, mano mėly koordinatoriai, aš norėčiau Jums užduoti štai kokį klausimą. Ar Jūs turite planą B, kurį jau turėtumėte parengę? Aš nekalbu apie alternatyvus koridorius. Ar Jūs galvojate apie B planą, kuris būtų būtinas tam, kad mes pasinaudotume nepanaudotomis lėšomis iš kitų projektų tam, kad galėtume paspartinti visą procesą ir suteikti jam papildomos dinamikos. Mes, kaip Europos institucija, turėtume galėti laiku pasinaudoti visomis savo finansinėmis priemonėmis. Aš nesu finansų ekspertas, tačiau kodėlgi mes nepasinaudojame visomis priemonėmis, kurias turime savo rankose. Mes visuomet kalbame apie teises, kurias turime, tačiau kuomet kalbame apie pareigas, na, dažnai tylime. Sevilijoje, iš kurios esu kilęs, mes neturime pakankamai finansinių resursų. Ir problema taip pat yra tai, jog mes nežinome, kaip tinkamai pasinaudoti Europos lėšomis. Mes turime būti lankstesni pasinaudodami esamais ES fondais. Mes turime perkelti tuos Europos, tas Europos lėšas į projektus, kurie yra dinamiškesni, kurie atneša naudą. Mes čia turime elgtis labai principingai. Jeigu negalime garantuoti gero valdymo, tuomet nepasieksime jokios pažangos. Mes turime pasinaudoti prieinamais fondais, kuriuos turime. Ačiū. Dėkoju, ponė Kačian. Prieš grįždamas prie koordinatorių, norėčiau pats pareikšti mažyti pastebėjimą. Aš pats rengiausi kalbėti, tačiau ponas Reikė pasisakė, jis yra visiškai teisus kalbėdamas apie E RTMS. Mano nuomonė, tai yra esminis dalykas, dėl kurio atrakinamos geležinkelio saveikumo durys. Jeigu mes nepataikysime tinkamo rakto į tas duris, jos liks užrakintos mums. Taigi, mes galime bražyti linijas žemėlapiuose, galime tai daryti tiesiog tobulai. Aš sakiau komisijai, neteikite mums jokio žemėlapio. Tačiau visi pradeda dažnai bražyti linijas, savo linijas, savo žemėlapyje. Mes turime nustatyti tinkamus prioritetus, nustatyti tai, kas mums yra svarbu transeuropiniuose tinkluose. Man nieko nėra svarbiau negu kad ERTMS sistema. Kaip jau sakiau, tai yra raktas, kuris atrakina duris. Tai yra vienas dalykas, kuris apima jei norite visą Europos Sąjungą, ne jos kažkokias dalelės. Taigi mes turime šiek tiek pasvarstyti tai šiuo ekonominių sunkumų metu. Ir, kaip jau sakiau, man atrodo, jog viceprezidentas reikia buvo teisus apie tai kalbėdamas, kadangi be šio rakto geležinkelio saveikumo durys liks tvirtai uždarytos. Gerai, dabar Vėl kreipiuosi į koordinatorius, kaip jau darėme anksčiau. Kadangi nariai uždavė daugybę klausimų, išreiškė daugybę pastebėjimų, tai nereiškia, kad jūs galėsite kalbėti labai labai ilgai, atsakydami nariams. Nemanau, kad turiu tai minėti dar kartą. Pradėsiu nuo jūsų, ponė Koksai. Thank you, uh, chairman, and... Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti nariams už jų pastabas ir pamėginsiu atsakyti į tas, kurios buvo skirtos man. Pone Kančianai, aš sutinku su jumis, mes turime žvelgti į priekį, žinoma, turime taip pat pasimokyti ir iš praeities. Ir, aišku, turime elgtis realiai ir optimistiškai žiūrėti į ateitį. Kalbant apie finansavimą, man atrodo, bendro finansavimo klausimas ir toliau kybos virš mūsų per ateinančius metus. Man atrodo, jog valstybių narių lūkesčiai ir indėlis atrodo nemažės per ateinančius metus. Tai išliks strateginis klausimas, kurį spręs šis parlamentas ir atitinkamos institucijos. Tačiau aš sutiku su jumis, koordinatoriai turi vaidmenį spręsti, kaip jūs vadinate, tuos vietos netikslumus, tam, kad padėtų žmonėms išspręsti problemas ir priimti ir tinkamus sprendimus. Man atrodo, tai yra toks mūsų vaidmuo, kuriam mes visi pritarėme. Toliau buvo iškelti konkretūs klausimai apie vidurio peržiūros ataskaitą. Italijos pietinę dalį. Ji buvo visiškai teisingai pasakyta, jog yra e, žymus vėlavimas, įskaitant ir planavimo, ir pasirengimo etapus. Ir tarp Veronos e, pietų ašyje yra tam tikra eilė problemų. Ir e, čia turi būti dar nuveikti tam tikrai parengiamieji darbai, perinant prie e, dizaino planavimo etapų. Taip pat e, buvo planuojamas Balcano požeminis tunelis, jau techniniai pasirengimai yra vykdomi, e, pasiekta pažanga. Kalbant apie lankstumą, kaip kalbėjo komisaras šiandien, bus sunku uh, techniškai pasinaudoti skirtomis lėšomis iki 2013 metų, tačiau potencialiai juos turėtų būti galima panaudoti iki 2015 metų. Man atrodo, jog reikėtų pasinaudoti šiuo prieinamu lankstumu. Tam tikromis sąlygomis, pasinaudojant laiku per tą atitinkamą nustatytą papildomą laikotarpį. Kalbant apie kitus elementus, uh, būtent apvažiuojant Trentu ir privažiuojant prie Veronos. Aš turiu detalę informaciją ir mes periname prie konceptualizacijos etapo. Vyks vidurio peržiūra, techninė peržiūra, skiriamas papildomas bendras finansavimas. Šiuo metu tačiau norėčiau pabrėžti dar kartą tai, ką pasakė komisijos narys. Uh, bet kuris projektas, kuris galės būti tinkamai gyvendintas ateityje ir vėl galės būti teikiamas finansavimui per kitą biudžeto planavimo laikotarpį. Taigi, per atitinkamą laikotarpį, jeigu projektas vėluoja, per vėlesnę finansinę perspektyvą jis ir vėl galės būti finansuojamas. Tačiau tikroji pažanga tikiuosi, bus padaryta. Tačiau labai svarbu pabrėžti štai, ką jau anksčiau buvo sakyta šiuose diskusijuose. Na, ar galime pasitikėti įvairiomis institucijomis, taip pat buvo sakoma, kad reikia spausti atitinkamas institucijos ir taip toliau. Italijoje šiais metais e, vykdoma daugybė priemonių, e, siekiant įgyveninti biudžeto įstatymą, yra e, kritikuojamos įvairios institucijos įgyvendant šios projektus, tačiau bus siekiama atitikti audito teismo e, iškeltus reikalavimus. Tam prireikė laiko, prireikė tikrų politinių pastangų ir aš manau, jog tai yra tikras e, geros valios ženklas iš Italijos e, valdžios institucijų pusės. Žinoma, užtruko tam tikrą laikotarpį, įvyko tam tikras vėlavimas, kuo buvo išspręstas šis klausimas. Pona Meisner uždavė klausimą apie Vokietiją, konkrečiai apie Šiaurės ašį. Taip pat ir kitas narys apie tai kalbėjo. Aš nekalbėsiu apie tai detaliai, kadangi tai yra ataskaitoje, tačiau pirmiausia norėčiau priminti fantastišką pažangą, kuri buvo padaryta. Taigi, ponė Kokai, kaip sakote, Berlyno, Leipcigo, Nürnbergo, Müncheno e, atkarpos baigtos, Leipcigo atšaka vykdoma. Man atrodo, jog tai turėtų būti įgyvendinta iki 2015-2016 metų atitinkamai. Ir Nürnbergo geležinkelio linija turės veikti ir būti baigta iki 2017 metų. Ponas Kremeris uždavė klausimą apie tai, kad tai užsitęs daugelį metų. Galiu Jums pasakyti tik tai, tai, ką žinau, kas man buvo pasakyta ir aš tuo tikiu. Ministras man pasakė, jog šios e, atšakos bus nutiestos tinkamu laiku. Infrastruktūros ministerija taip pat man pasakė, jog tai bus įgyvendinta laiku. Kalbant apie Müncheno e, sekciją, Müncheno ruožą iki Austrijos sienos, sakyčiau, jog čia kyla rizika ir e, aš nerimauju, tačiau vis dėlto esu įsitikinęs, jog tai netaps kritiška padėtimi. Ir aš tai pasakiau taip pat ir savo klausimo metu, kad jeigu turėtume tunelį be privažiavimo kelių, tai tikrai būtų tiesiog apgailėtina. Pone Kremeri, aš žinau apie vėlavimus Vokietijoje, kalbant apie Mesinos tiltą, žinau, jog Italijoje vyksta techninės diskusijos. Aš buvau atsakingas už pietų ašį, apie tai jau jums kalbėjau. Ir jūs kalbėjote apie tai, jog mano realybės suvokimas gali būti iškreiptas. Na, aš sakyčiau, palaukime ir pažiūrėkime, tačiau aš tikiuosi, kad ateinančiais metais mes galėsime sujungti Tetsberio ir Müncheno ruožus per Brenneno tunelį. Aš to tikiuosi e, abiejose sienos pusėse ir tikrai būsiu labai nusivylęs, jeigu po metų vėl būsiu čia, teiksiu jums ataskaitą, o tai dar bus neįgyvendinta. Dėl Rostoko e, šis klausimas iškilo keletą kartų. Kaip žinote, vidurio peržiūros laikotarpis to neapima, apie tai kalbėsime vėliau. Tačiau, ponas Kūnai, jūs e, pastebėjote apie Adrijos jūros uostus. Berlyne jūsų buvęs kolega pateikė puikią prezentaciją, apibūdindamas visas galimybės, kuomet būtų galima vežti prekes Europoje. Tai yra tikrai nuostabi galimybė. Aš sutinku su jumis, kad tie, kurie teigia, jog esami tuneliai per Šveicariją e, turi atitikti atitinkamus reikalavimus, e, turės būti įgyvendinti. Ta pati galima pasakyti ir apie Adrijos jūros uostus ir jų sujungimą. Aš manau, man, nu, manau, jog tai yra esminės galimybės ir tai bus vykdoma. Pone Brenner iškėlė klausimą apie Italiją, apie įvairius dalykus susijusius su geologija. Galėčiau pasakyti, jog Italija turi gerą valią, politinę, biurokratinę pažangą vykdo ir ji ir toliau vykdys projektus, ir manau, jog tai bus labai naudinga, kuomet mes tikimės, jog e, lapkričio 19 dieną įvyks Austrijos ir Italijos tarp vyriausybinis susitikimas. Toliau jau kalbėjau su ponu Konradu Bergmeisteriu, kuris, kaip žinote, yra e, BBTS kompanijos e, vyriausiasis vadovas. Ir Jau buvo nutiesta daugybė privažiuojamųjų kelių prie tunelio. Andrijos regione jiems pavyko pasiekti tai, ko jie norėjo. Taigi aš manau, jog techniniai gebėjimai atsakingų žmonių yra geri, jie žino, ką daro ir tai bus įgyvendinta. Pone Lichtenberger kalbėjo apie pietinį požiūrį, man atrodo, apie tai jau buvo kalbėta, toliau buvo klausimas apie finansavimą ir taip toliau. Manau, jog tai yra labai platus klausimas. Vienas dalykas yra tai, jog mes turime įgyventinti techninius dalykus ir įgyventinti e, finansavimą, perkelti finansavimą iš kelių geležinkeliams ir taip pat pasinaudoti teikiamomis galimybėmis. Mes ir tai, ką girdžiu konkrečiai iš Austrijos, uh, Turime pasinaudoti tomis galimybėmis, kurias teikia Eurovinietės projektas, kiti dalykai. Mes girdime, jog darbo grupės dirba, taigi mes jūs ir toliau visiškai informuosime ir pateiksime ataskaitą vėliau. Kalbant apie kiaušinį ir vištą, palermo klausimą, nežinau, kaip jau sakiau, neturiu informacijos, nebuvo detalių diskusijų. Aš sutinku su e, tai tuo, kas jau buvo pasakyta. Toliau jūs iškeltą klausimą apie biudžetą ir planą B. Aš nemanau, kad kaip koordinatoriai mes turėtume turėti tokius planus. Tai viršyje mūsų atlyginimą. Tačiau galėčiau Jums pasakyti, kad praėjusiais metais aš praleidau daugybę mėnesių savo asmeninio gyvenimo dirbdamas savanoriškai ir skirdama savo laiką tam, jog įtikinčiam žmonės, kad jie balsuotų už Lisabonos sutartį. Ir tikrai esu įsitikinęs, kad tai, kas numatyta pagal finansinę perspektyvą 2007-2014 metams, bus įgyvendinta. Ir Europos institucijos, tai nėra susijęs su transportu platesniais klausimais, įgyvendins tinkamus e, savo prisimtus įsipareigojimus tam, kad atitinkamai nustatytų prioritetus ir prašytų savo koordinatorių, kad jų projektai būtų gyvendinti ir kad nereikėtų imtis plano B. Ačiū. Ačiū, Petai. Aš galiu pasakyti, kad airiškas pabas be alaus būtų labai rimta priežastis visuomenės sukilimui. Ponas Balaš. Taip, ponė Kramerė. Štutgartas 21 nėra europinis projektas, todėl aš apie tai ir nekalbu. Galiu tą tvirtinti ir tvirtinti, tai yra komisijos oficiali pozicija, tą komisaras pats pasakė. Vokietijoje gali egzistuoti įvairiausių nuomonių, tačiau tiek aš, tiek jūs, tiek visi dalyvaujantis žino, kokia yra realybė Europa stato tinklus, e, geležinkelių atkarpas, bet ne stotis. Aš sveikinu geležinkelio stočių statybą, tą šyrit padariau vienas Sanktpėtenas, e, apie Strasbūrą nekalbėjau, tačiau nepaprastai džiaugiamės, kad Strasbūre pastatyta nepaprasto graži geležinkelio stotis. Visa tai yra to paties reikalo dalis, tačiau e, yra ES finansavimas ir valstybių narių, federacinių žemių, savivaldybių darbai. Nepaprastai keista, kad pastaraisiais metais Štutgarte neregėjome didesnių problemų. Kodėlgi protestai prasidėjo būtent dabar? Jūs žinote priežastis daug geriau nei aš. Įtariu, kad tai susiję su statybų pradžia. Žmonės jau savo akimis regi, kad darbai vyksta. Dabar pradedama galvoti apie milžiniškas sąnaudas, jos iš ties tiesų didelis. Iš pradžių prognozuota 4,7 milijardus eurų, o šiandien jau 7 milijardai. Daugiau nei 50 procentų planuojamos sąnaudos išaugo. E, tikrai vartotojas neperka, ne visuomet perka prekė, jeigu jos kaina išaugo 150 procentų būtų gal, e, galima sakyti, kad jeigu kaina iki 5 milijardų būtų priimtina, tai dabar situacija pasikeitė. Aišku, aš tik spėliuoju, nes nežinau, kokia yra tikroji e, situacija. Manau, kad šiaip ar taip politikams ir žmonėms e, sąnaudos yra svarbu. Šiaip ar taip vyksta proces, protestai, bet to Sunki ekonominė situacija sukelia problemų Vokietijoje ir kitose valstybėse narse, taigi sąnaudos išaugo, e, taip pat e, yra daug ekonominių problemų, todėl e, prasidėjo pykčiai. Taigi reikia rasti sprendimą Baden-Württembergė ir Štutgarto mieste. Tai turėtų politinis, finansinis ir techninis sprendimas. Štutgarte yra labai aktyvus priemestinis e, susisiekimas, iš priemeščių važiuoja į, į Štutgartą e, daug žmonių, tarptaut, tarpmiestinis susisiekimas, tarptautiniai greitieji traukiniai čia nėra tokie svarbus. Situacija yra kiek kitokia kitur. Mano kolegos dažnai klausia, kadagi uh, bus pastatytas jūsų stebuklingas koridorius mm, ir kada galėsime iš e, Rytų Europos nuskristi į Štutgartą ir iš ten vykti e, greituoju traukiniu tiesiai į Strasbūrą. Mm, to visi nori, tačiau tai aktualiau gal ne Štutgarto gyventojams, o vietiniams yra kitos problemos. Būtina sujungti e, oro uostą su miestu iš vienos pusės ir iš kitos pusės turi pro Štutgartą oro uostą važiuoti tarptautiniai traukiniai, bet tai yra du skirtingi klausimai. Kalbant apie visą regioną, galime konstatuoti, kad Stuttgartas 21 yra problema. Jau kalbėjau, kokią naudą duotų, davė Stuttgarto sąsąją su Paryžiumi, kaip šaunu per keturias valandas nuvykti iš Stuttgarto į Paryžių. Uh, Taip pat reiktų atitinkamos sąsajos su Austrija. Bavarijoje mes e, norime paleisti paraleliai keleivinius ir krovininius traukinius. E, Müncheno trasa eis per Mildorfą, o ne per Rosenheimą, kaip kad e, Anksčiau ketinta, nes ši trasa netinka krovinių transportui, taigi per Mülderfą vis. Äh, Rugsėjo 15 keturi koordinatoriai susitiko su ponu Ramzaueriu. Aš lapkričio 12 būsiu Münchene, sukoordinuosiu visas programas su Bavarija. Taigi šiam reikalui toliau skiriu didelį dėmesį. Ką dar norėjau pridurti? Vokietijos viduje reiktų įsiaiškinti situaciją ir tik tuomet įsikiš Europos Sąjunga. Mums reikia sprendimo ir vieningos valstybių narių pozicijos. Tuomet mes galėsime ateiti ir padėti finansuoti. Aišku, aš galiu padėti sutarti valstybėms narėms tarpusavę, tačiau į vidinius reikalus kištis negaliu. Ačiū. E, Jūs klausėte apie RNTMS, bet kolega atsakė. Aš uždaviau konkretų klausimą, kaip būtų galima patobulinti pasirinkti šią trasą, e, pavyzdžiui, ir ar būtų galima sutaup, sumažinti emisijas. Aš taip pat kalbėjau apie trūkumus krovinių peržiūrėjimą, sako kitas kolega. Aš pasižymėjau jūsų klausimus, išsiaiškinsiu, bei kaip anksčiau susisieksiu tiesiogiai su susidomėjusiais EP nariais ir iki lapkričio pabaigos iš manęs e, gausite e, konkrečius atsakymus, galiu Jums tą pažadėti. Labai ačiū. Kaip žinote, mums Slovenija patinka, tai turbūt e, Slovenijos klausimų nepamiršit. Pirmininkė, aš manau, kad yra labai naudinga, kad komisija paminėjo projekto laikotarpio vidurio peržiūra. Su tuo yra susiję daug klausimų. Atvirai kalbant, e, Pana Jela Sender manęs e, pirmiausia paklausė, ar jūs esate patenkintas? Taip, aš esu patenkintas. Nes manau, kad e, iš tiesų Europa eina teisinga linkme. Kitas klausimas buvo, ar E, Europą valdo valstybės narės ir Europos bendryje. Aš galiu drąsiai pasakyti, kad Europos bendrijos, Europos Sąjunga vis dar atlieka tam tikrą vaidmenį. Ir paradoksiška, strateginė prasme, vidutinės trukmės laikotarpis ir jo peržiūra yra palanki Europai. Kaip? Todėl, kaip žinia, aš daug metų buvau jūsų institucijos narys. E, ir aš žinau, kad Europos parlamentas visuomet siekia daugiau pinigų. Ir aš sveikinu tokį faktą. Tačiau tiesa dabar yra ta, kad dėrybų stalas apsisuko. Ir aš galbūt e, dabar atlieku kitą vaidmenį ir galbūt aš jums pavojingai atrodau, gal po tokios uh, apklausos aš turėčiau karahyrį pasidaryti. Bet svarbiausia yra išsiaiškinti interesus ir teisingai juos pasirinkti. Tam reikia priemonių. Komisija yra valstybių narių tarnas. Ir kartais per daug dėmesio tam yra skiriama, nes ir komisija turi savo pačios vaidmenį. Kągi iš tikrųjų reiškia laikotarpio vidurio peržiūra? Nuo 2013 iki 2015 metų valstybėms narėms teks daugiau atsakomybės Ir kai galimybių yra daug, reikės rinktis. Ir aš čia prieinu prie pono Kramerio klausimo, kuris man link palinkėjo daug sėkmės. E, ir aš galiu pasakyti, kad nežinau, kaip bus, negaliu nuspėti, kaip prancūzai pasielgs su Turino sutartimi. Jie žino, kad ta sutartis yra naudinga ir manau, kad naudinga yra tai čia pakartoti. Bet svarbiausia, mano kaip koordinatoriaus vaidmuo e, pasitikint jums yra tarnauti pagrindiniams strateginiams interesams. Prancūzai tą turi suprasti. Ir e, pamintos aš to sugrįšiu prie Slovenijos. Jeigu nevyks e, tos sutarties pasirašymas, tai visa kita bus laiko švaistimas. Aš galiu pacituoti poną Siūzę, tikiuosi neišprovokuosiu pono Kramerio ginčytis, bet jis yra sakęs, kad iš Italijos pusės svarbiausia reikia viską suderinti. Jeigu nebus sutarta dėl finansų, atsiras laisvų pinigų ir kiti paims juos. Gal aš per daug pedantiškai čia bandu kalbėti, bet vidurio peržiūra yra tam tikras konkurencijos mechanizmas tarp valstybių narių, o konkurenciją mes turim skatinti. Tai sukuria konkurenciją, nes jeigu kai kurios valstybės narės nėra pasirengusios, tai aš liksiu be darbo, man visai nesvarbu, nueisiu kažkur kitur, e, tai pinigai atidėk kažkam kitam. Aš tikiuosi, kad jūs mane suprantat. Pirmą kartą atsiranda nauja dimensija. Aš savo įžanginėje kalbą sakiau Jeigu bus susitarta dėl bendradarbiavimo priemonių tarp Slovenijos ir Italijos, tai komisija bus partnerė. Pirminėme tekste buvo sakoma, kad komisija bus stebėtoja. Ir leidžia, leidžiant komisijos nariui kalas, aš pasakiau, kad yra gana keista, kad komisija yra viena iš uh, finansuotojų, bet yra traktuojama kaip stebėtoja. Taigi mes nesame kokia nors tarp vyriausybinė organizacija. Ir tas pats pasakytina mm, apie Turino susitarimą. Aš negaliu prognozuoti, kas kaip bus. Bet po to sutarties komisija taps visapusė partnerė. LDF prancūzų ir italų sukurta struktūra E, viskas pres. Kartais sprendimus priimti būna dabar sudėtinga, ateityje turėtų būti daugiau vienybės, aiškiau. Taigi diskusijos apie finansavimą yra labai svarbios. Tokiu būdu mes galėsime nukreipti pinigų srautus. Tai yra labai svarbu. Jeigu kas nors nedirba gerai, tai suteikime jiems kitą šansą. Aš manau, kad Vokietijai taip pat reikia dirbti strategiškiau, nes negalima kalbėti apie skirtingus uh, uh, transporto kanalus - Italija, Prancūzija ir Vokietija. Jeigu tai bus tik atskiros dalelės, tai jokios naudos nebus. Rytai vakarai yra strateginis matmuo. Aš nežinau, ar taip atsitiks man dar gyvame esant, tikiuosi, kad tai bus, bet kada nors tai įvyks ir valstybės narės jas būtų štai atsakingos. Svaršau, kad taip ilgai kalbėjau, bet dabar grįžtu prie ponios iš Slovenijos. Jūs visiškai teisingai pasakėte. Aštuntajame dešimtmetyje, devintajame dešimtmetyje, kai aš buvau atsakingas už komisijos aplinkosaugos politiką, Ispanija e, ginčiosi su Europos šiaurė ir sakė, kodėlgi negalim turėti greitkelio tarp Madrido ir Barcelonos ar nuo Madrido į Ispanijos šiaurę. E, jūs turite gerus kelius Europos šiaurėje, o mes neturim. Ir aš galiu tai paliudyti, aš malūnsparniu skraidžiau virš Ispanijos, laimė jos dydis leidžia per porą valandų viską apžiūrėti. Ir e, tada pamačiau, kaip dabar pradėjo gerėti keliai. Lygiai taip pat apžiūrėjau ir Sloveniją ir jūsų ministras Vladič sakė, kad mes e, dabar periname nuo kelių link geležinkelių. Istorijos pakartoti negalima. Jūs man esat nauja karta. Man Slovenija yra tiek pat svarbi kaip Niderland ar kokia kita šalis ir aš negaliu spręsti. Ar e, jūs vieni sugebat susitvarkyti su infrastruktūra ar ne. Bet jūs galite mums padėti. Galite leisti atsikratyti praeities šešėlių Aš skaičiau apie ilgą diskusiją tarp jungčių, su, tarp Slovenijos ir kitų Europos dalių. Ponas Kunkai, žinau, apie tai klausė taip pat. Prašyčiau ateityje su tas ryšys tarp Triesto ir Kopo bus tiek pat svarbus Europai, kiek ir Slovenijai. jeigu kopa bus palikta nuo šalyje, tai nebus protinga. Aš suprantu, kad čia yra istorinių sumetimų, bet yragi susitarimas tarp e, penkių šiaurinių Adrijos jūros uostų. Ir sakote, kad e, iš Kinijos net prekės yra pervežamas, betgi Kinai tai nežino, kur tas triestas ar kopa yra. Turbūt ir apie Antverpeną bei Rotterdamą tą patį galėtume pasakyti gerai, kad ponios Pais nebėra. Uh, Olandai kalba apie Antverpeną ir apie Rotterdamą. Tarsi jie būtų dviejose skirtingose planetose. E, jiegi yra labai netoli, bet Koper Triestas yra tik 5 km atstumu vienas nuo kito, tik smėlio ruožas juos skiria. Todėl aš noriu pasirūpinti, kad naujoje Slovenijoje Triestas e, ir Kopa būtų susilauktų vienodai reikšmės. Ir paskutinis atsakymas dėl plano B. Petas Koksas jau pakankamai gerai e, apie tai atsakė. Aš tik pridursiu šitą iš savo patirties Japonijoje įgytos prieš daug metų. Kodėl japonams taip dažnai pasisekdavo tose vietose, kur europiečiams ne pasisekdavo? Mūsų žemynė, mūsų visuomenėje labai svarbu būti pirmuoju, antruoju, trečiuoju, o jeigu jau tampi dešimtuoju ar penkioliktuoju, visai nebesvarbu. O Japonijos kontekste yra labai svarbu nebūti paskutiniam. Nesvarbu būti pirmam, bet svarbu nebūti pačiam paskutiniam. Ačiū. Uh, Ačiū, o dabar ponas Vinkas užbaigs. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau išreikšti padėką už jūsų pareikštą paramą. Man atrodo, mes visi sutinkame, kad saveikumas yra pats svarbiausias tikslas, kurį mes norime įgyvendinti. Ir pažvelgę į mūsų ekonomikas, į augimą, kurio mums reikia pasiekti mūsų ekonomikose, kai žinome, kokio judrumo reikia šiuose ekonomikose, mes turime suprasti, kad mums reikės ne tik skirtingų transporto rušių, konkuruojančių viena su kita, bet reikėtų papildomų, papildančių viena kitą transporto rušių. Taigi šis papildomumas vaidins svarbiausią vaidmenį. Aš miniu tik tai vieną iš projektų kurį šiuo metu analizuojame. Turime C koridorių, Rotterdamo A, Rotterdamas Genuja, C koridorių, kuris yra tarp Bazilio Lyono, kaip mes juos sujungsime. Iš principo šiuo metu vyksta diskusija ir yra susitarimas tarp Belgijos ir Niderlandų sujungti per Rotterdamą. Taigi e, C koridorius su e, jungtimi per Rotterdamą bus tikrai labai didelė parama krovinių transportui Europoje. Tai taip pat suteikia galimybę atsakyti į vieną iš klausimų, kurį uh, išreikškė ponia Ajelzender. Žinote, mes parengėme tam tikrą verslo planą, tam tikrą verslo studiją dėl A koridoriaus. Jeigu mes sujungtume tris priemonės, būtent viena yra optimizuoti infrastruktūrą, atlikti visus pakeitimus, kurių reikia optimizuoti infrastruktūrą. Kita yra sukurti ERTMS infrastruktūrą ir toliau reikia optimizuoti esamas įprastinės linijas. Mes turime tikslą padidinti gebėjimus 50 procentų, sumažinti kaštus 25-30 procentų ir internalizuoti išlaidas 30 procentų. Tai yra dideli skaičiai ir aš manau, jog uh, netgi jei kartais mūsų kaip koordinatorių darbas su RTMS yra labai sunkus, vis tiek mes išliekame motivuoti, kadangi skaičiai yra tokie dideli ir svarba yra didžiulė. Kalbant apie konkretų klausimą, kurį iškėlė ponas Krameris dėl skirtingų sistemų, taip tai tiesa, kyla didžiulė rizika, kad mes galbūt turėsime 20 skirtingų sistemų, jeigu nekontroliuosime. Taigi primenu tai, ką jau sakiau. Yra konkretūs saugos reikalavimai, yra konkrečios sąlygos teikti paraiškas. Viską būtina susidėrėti su įvairiomis valstybėmis narėmis ir tokiu būdu mes panaikiname tą galimybę, jog sistemos konkuruos. Apie tai jau buvo užsiminta. Taigi, šią prasme, aš manau, jog pirmiausia, Turime suvienodinti, standartizuoti, kiek tik tai įmanoma ir tada susitarti dėl konkrečių koridorių ir panaikinti riziką sukurti tam tikras spragas. Taigi, jeigu mes tai padarysime, tuomet galėsime kontroliuoti padėtį. Kaipgi tai padarysime? Tai padarysime, kaip jau sakiau, harmonizuodami ir konkrečiai Jau dabar suprantame, kad pats svarbiausias dalykas yra bandymai. Mums reikia turėti bendros Europos testavimo politikos, turėti laboratorijas, kurios būtų patvirtintos Europos lygių. Ir tai yra vienas iš svarbiausių mano prioritetų šio mano mandato metu. Mes turime turėti bendras Europos testavimo procedūras kadangi tuomet galėsime būti tikri, kad e RTMS bus standartizuota visur ir nesusidursime su jokiomis problemomis, e, kertant sienas iš vienos valstybės į kitą visoje Europoje. Toliau, kalbant apie konkrečią pastabą, kurią pareiškė ponas Gimik, e, kad aš niekada neminėjau agentūros, na, atsiprašau, jeigu tai padariau, kadangi mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su ta agentūra ir jos dėka mes turime 230D standartą, patvirtintą šiandien, kurį sukūrė agentūra ir kitas Europos standartas bus 300 2012 e, metais ir tai bus tik šios agentūros darbo dėka. Taigi mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su ją ir tikrai negalime apsėti be jos. Netoliau ponas Bergeris paklausė apie standartus ir visos valstybės, kuriuose jie buvo įgyvendinti, taiko tos pačius standartus. Ir skirtum buvo tik tada, kai dar nebuvo patvirtintas 230D standartas. Ir tikrai komisija pareiškė patikinimą, jog ji parengs parems valstybės, kuriuose standartai yra skirtingi tam, kad jos pasiektų 230D standartą ir jį įsivestų. Ir tai bus ateityje. Kalbant apie motivaciją, e, motivuojant e, geležinkelių įmonės e, pereiti prie naujosios RTMS sistemos, man atrodo, pirmiausia, mes turime parodyti privalumus. Mes turime daug aiškiau skleisti žinę apie tai. Mes žinome, kad kritinis laikotarpis nėra pasirinkti ERTMS, bet tas pereinamasis laikotarpis, kaip reikėtų įgyvendinti šios sistemos funkcionavimą. Taigi mes turime nuveikti daugiau, e, skleisdami informaciją apie tai, tačiau mes taip pat turime veiksmingai dirbti įtikindami geležinkelių įmonės. Mes turime programą E, iš tikrųjų mes subsidijuojame e, vietos įmonės, kurios įsirengia RTMS sistemą. Ir manau, kad e, dėl to jos, tokios įmonės taip pat bus įtikintos taikyti tokią sistemą. Žinome, kad Vokietijoje tai neveikia taip veiksmingai Vokietija pasakė gerai, mes įsipareigojame gyveninti A koridorių, o negalime įsipareigoti dėl kitų koridorių įrengimo. Taigi, tie, kurie rengs ERTMS sistemas, bus subsidijuojami e, Vokietijos tinkle. Vokietijos vyriausybė subsidijuoja Vokietijos įmonės instaliuoti vokiškas sistemas, kadangi jie kol kas nėra pasirengusi instaliuoti e, RTMS sistemos ir yra pasirengusi skirti lėšas skirtas RTMS kitoms e, programoms. Taigi padėtis yra tokia, man atrodo, mes pasiekime didelės pažangos, tačiau dar esame labai toli nuo galutinio tikslo. Tačiau, kaip jau sakiau, E, taip pat ir pirmininkas išreiškė paramą ir tikiuosi visų jūsų paramos ir tikiuosi, jog mes galėsime žengti pirmin ir ši sistema bus įgyvendinta ir veiks. Dėkoju jums visiems. Aš nenoriu dar kartą pradėti diskusijų. Mano klausimas Norėčiau atsakymo dėl konkrečių skaičių. Kiek kainuotų RTM sistemos įvedimas Vokietijoje? Jūs sakėte, kad Vokietija klysta. Gerai, pakalbėkime apie skaičius. Paimkime vieną konkretų atvejį, A koridorių, tam, kad suvoktumėte e, šių sprendimų svarbą. Pirmiausia, Vokietijoje mes kalbame apie 4,5 milijardus. Tai nėra susiję vien tik tai su RTMS, tai taip pat yra susiję su visos susijusios infrastruktūros sistemos atnaujinimą. Paimkime A koridorių. E, mes turime atnaujinti jungtis, kadangi jos yra pasenusios. Ta būtina padaryti per ateinančius keletą metų. Jeigu norite skaičių, A koridoriuje, siekiant atnaujinti visas jungtis ir įvesti ERTMS sistemą, kainuos 800 milijonų. Galime pažiūrėti į programą, e, pagal kurią dvi trečiosios koridoriaus bus atnaujinta, o tada trečdaliuje e, šios, šio koridoriaus bus įvesta ERTMS. Tai kainuos 500 milijonų. Tačiau šiandien yra skiriama tik tai 100 milijonų finansavimo, taigi mums reikės toliau finansuoti 400 milijonų. Ir taigi A koridoriui reikės 700 milijonų per metus. Jeigu pažiūrėtume dabar į privalumus, jeigu pažiūrėtume į tikslus, kuriuos mes turime dėl A koridoriaus, Vokietijos vyriausybė yra pasišventusi, įsipareigojusi tą padaryti, taip pat ir visos kitos e, susijusios valstijos Taigi yra 700 milijonų ir tokie yra sunkumai, su kuriais mes susidurėme. Uh, Ačiū ponė. Ačiū ponė Kramerį. Dėkuoju ponė Vink. Ir visiems koordinatoriams, kad uh, jie mums tokią gerą ataskaitą pateikė ir atsakė visus mūsų klausimus. Esam labai dėkingi ir labai norėtume su jumis ateityje bendradarbiauti ir vėl jūs čia pamatyti. Labai ačiū, kad atėjot. So, Dabar periname prie kitų reikalų. Ar kiti parlamentarai turės tokių reikalų, aš juos nušausiu, bet formaliai turiu paklausti. Ne? Tada tik priminsiu, kad kitas posėdis mūsų komiteto vyks pirmadienį, lapkričio 9 dieną, 15 val. Lapkričio 9 dieną, pirmadienį, 15 val. Dėkoju pirmininkas vertėjams ir visam, visiems darbuotojams. Tielis dabar išeina tuo metu, kai mano plaktukas krenta.